on commence la session. We beginnen met de sessie. Uh, goedemiddag, uh, good afternoon, everybody. Uh, first uh, item on the agenda is uh, point two, 12, uh, the establishment of the... Prateskime darbą. 12 punktas, tai yra struktūrinės reformos, paramos... Uh, uh rėmimo programos 2017-2020 metų uh, laikotarpio sudarimas. Mm, turime pakeitimus. Siūlau iš karto perduoti žodį Pranešėjai Kostas Mavridis, penkioms minutėms, prašom. Thank you, Chairman. And apologies if I... Ačiū, pirmininkė. Atsiprašau, jei dėl manęs vėluojame keliom minutėmis. Turime 197 e, pakeitimus iš viso. Dauguma yra gera kryptimi orientuoti, iš esmės skirti sustiprinti komisijos tekstą. E, iš mūsų požiūrio taško yra tam tikrų skirtumų palyginti su komisijos programa ir mes bandome tai išspręsti per kompromisus, kurie šiuo metu yra rengiami. Dabar išsakysiu keletą pastabų. Visų pirma, mes galvojame, kad yra svarbu pabrėžti, jog daug pakeitimų yra nukreipti tą čia kryptimi tame tarpe. Reformas, kuriemėsi valstybės narės turi siekti užtikrinti tvarias investicijas, augimą, kokybiškų darbo vietų kūrimą, teritorinę sanglaudą, socialinę įtraukti, socialinę gerovę, vienodas galimybės E, kovą su skurdu ir sąžininką konkurenciją. ir mm, autorystės prisėmimas už struktūrinių reformų vykdymą turėtų būti valstybių narių rankose. Ir tai reiškia, kad reikia užtikrinti glaudų bendarbiavimą su valstybių narių naudos gavėjais ir turi būti deramai paisoma valstybių narių prioritetų, e, turi būti laikomas nacionalinės praktikos ir tradicijų dėl kolektyvinių sutarčių, kolektyvinių kolektyvinio dėrėjimosi, socialinių partnerių ir pilietinės visuomenės vaidmuo yra labai svarbus. Būtina juos aktyviai įtraukti į, į sprendimų prieimimą nes tik tuo met sprendimai, pasiūlymai bus parengti tokie, kurie bus pritaikyti prie valstybių narių specifinės situacijos. Kitas, kita mano pastaba. Ypatingai svarbu yra mm, paaiškinti, pabrėžti, akcentuoti Europos parlamento vaidmenį. Uh, Tai yra tai, kas nėra komisijos pasiūlyme aišku. Tai yra klausimas, kuris e, yra sprendžiamas ir kai kuriais pakeitimais. Dėl biudžeto. 142,8 milijonai eurų. Biudžetas skirtas iš e, techninės pagalbos e, dotacijų struktūriniuose fonduose Europos regionės plėtros fondo, Europos žemės ūkio ir kaimų plėtros fondo. Kai kurie pakeitimai pabrėžia, jog mm, ši programa turi būti nuolatinė, tai yra ir egzistuoti ir ateityje. Mes pritarėm šiai pozicijai, tačiau jeigu norime, kad ta programa taptų nuolatinė ir veiktų po 2020 metų taip pat, Nu, mes galvojame, kad taip pat svarbu yra galvoti apie nuosavų lėšų fondo įkūrimą, kad būtų galima paremti struktūrinių reformų pastangas. Ir paskutinė mano pastaba. Manau, kad ypatingai būtina pabrėžti, kaip svarbu yra sutelkti dėmesį, sukoncentruoti dėmesį į šios programos tikslą šios programos tikslas, beje, savanoriškai yra panaudoti techninę pagalbą ir um, patirtį iš Graikijos ir Kipro, uh, pritaikant struktūrinės reformas visose valstybės narėse. Taigi, mūsų tikslas yra padėti valstybėms narėms, suteikiant joms techninę pagalbą, uh, konsultacijas, kad jos galėtų renkti savo struktūrinės reformas atitinkamai. Tai yra, bendras tikslas yra sustiprinti valstybių narių pajėgumus, uh, įgyventi reformas. Uh, stiprinant struktūr, įgyvendinti struktūrinės administracinės reformas, reaguojant ekonominius, socialinius iššūkius, e, stiprinant savo institucijas, kad būtų galima pagerinti konkurencingumą, augimą, darbo vietų kūrimą ir investicijas. Dėkuoju visiems, ypatingai šešėliams pranešėjams ir tiems, kas pateikė pakeitimus. Ir dabar esu Nusiteikęs bendradarbiauti toliau, lauksiu tolesnių šešilinių pranešėjų komentarų ir siūlymų. Ačiū, pirmininkė. Ačiū. O dabar šešiliniai pranešėjai. Kiekvienam skirsime po tris minutės. APP e frakcija visų pirma. Kolega Maletič. Kolegė Maletič. Like... Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti kolegai Mavrydės už parengtą nuomonę. Noriu padėkoti ir kitiems kolegoms. Aš peržiūrėjau pateiktus pakeitimus ir norėčiau pabrėžti visų pirma dėl nuomonės apriepties, dėl apriepiamos srities. Mes galvojame, kad būtų gerai, jog būtų laikomasi pirmininkų suko sprendimo ir e, būtų svarbu laikytis mūsų komitetui priskirtų kompetencijų rėmų. ta, tuo tikslu mes ketiname teikti ir pakeitimų reglamentui. Taip pat mes norime pasiremti mūsų bendrą poziciją dėl to, kas yra struktūrinių reformų rėmimo programa. Tai mes, iš tikrųjų, tai yra techninės pagalbos programa, Europos komisija moka ekspertams. Uh, kad jie padėtų valstybėms narėms renkti ir įgyveninti struktūrinės reformas. Tačiau kas yra labai svarbu, tai kad eina kalba apie struktūrinės reformas, um, kurias vykdyti įsipareigojo valstybės narės ir kurios yra re, e, rengiamas kartu su valstybėmis narėmis pagal struktūrinio pristaikymo programas ir um, kiekvienai valstybei teikiamas rekomendacijas. Taigi labai svarbu, kad tos, progr to, tos e, programos būtų gyvenintos valstybių narių pageidavimų, prašymų. E, kai kurie nariai nori išplėsti e, šios programos E, taikymos rytį, bet aš manau, e, šios programos dokumento taikymos rytį, bet aš manau, kad iš tikrųjų reikėtų susikoncentruoti tik tai į tai, kas patenka į šios programos rėmus. Nes ES lygmenių mes turime ir kitus instrumentus, kurie gali leisti pasiekti tokių tikslų kaip socialinė ekonominė sanglauda, didesnis užimtumas ir taip toliau. Mes turime uh, ir socialinį fondą ir, ir kitas priemonės tiems tikslams. Noriu taip pat pabrėžti, mm, kad mūsų požiūriu ši programa turėtų būti ne bandomasis projektas, o e, tikrai programa, kuri leistų užtikrinti geresnį struktūrinių e, reformų gyvenintą ir reikėtų mm, suteikti paramą toms struktūrinėms reformams, su, su kuriomis yra susitarta su valstybėmis narėmis, kurios yra suderintos su valstybėmis narėmis, kaip ir jau buvo pabrėžta. Aš norėčiau pasakyti, kad šis reglamentas ir mūsų nuomonė dėl to e, yra pateikę mm, pasiūlymus laikotarpio nuo 2017 iki 2020 metų. Aš manau, kad visos diskusijos dėl laikotarpio po 2020 metų turėtų būti paliktos kitoms diskusijoms, uh, kai bus kalbama apie naują dalyvimą finansavimo programą, naują sanglautus politiką ir, ir taip toliau. Man atrodo, čia ši nuomonė nėra tinkama vieta kalbėti apie laikotarpį po 2020 metų būtent šiai programai. Ir dar vienas momentas. Tai reikėtų susijęsti, su, čia kas būtų pasakytina dėl naujo fondo sukūrimo ar, ar susijimo su kažkokiu tai naujų fondu ar, ar, ar kažkokiu tai fondu dėl finansavimo, kas jau buvo kitur paminėta tikrai noriu pabrėžti, kad labai svarbu užtikrinti darnų dėrėjimą ir sinergiją e, su įvairiomis veiklos programomis ir, ir šią programą, e, ir per šią programą mes galime teikti paramą valstybėms narėms, kadangi tai yra e, dalis bendrų nuostų reglamento dėl sanglaudos politikos. Taigi reikia užtikrinti geresnį koordinavimą ES lygmenių kad būtų galima geriau siekti ES e, užsibrieštų tikslų. Tai aš manau, kad e, tokius patobulinimus mes galėtumėm įdėkti per mūsų pakeitimus e, reglamentui, dirbdami visi iš vien. Ačiū. Ačiū. Dabar aš kalbėsiu kaip šešėlinis pranešėjas, ne kaip pirmininkaujantis šiam posėdžiui. Taigi aš irgi norėčiau padėkoti ponui Mavridės už šią nuomonę dėl struktūrinio reformų rėmimo programos. Iš tikrųjų dėkoju pranešėjų dėl, už tai, ką jis taip įdomiai išsakė dėl, dėl svarbių dalykų, kad nacionalinis suverenumas čia yra labai svarbus, kad būtų laikomasi nacionalinių struktūrų, prioritetų, tradicijų ir taip toliau. Tai yra, kad būtų laikomasi realiai subsidarumo principo. Šiandien aš norėčiau apsiriboti tik tai keturiomis pastabomis e, dėl tų pakeitimų, kuriuos aš pats pateikiau. Visų pirma, manau, labai svarbu užtikrinti, kad ta programa nebūtų primetama vienašališkai valstybėms narėms. Aš noriu dar kartą pakartoti, mano nuomonė yra būtina visų pirma, kad valstybės narės paprašytų paramos, kad ta mm, rėmimo programa nebūtų primetama valstybėms narėms. Manau, kad tai yra labai svarbu, svarbus vertas toks. Antra, noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kaip svarbu yra laikytis nacionalinių konstitucijų europinėme kontekste. Aš pas esu iš Flamiško regiono. Uh, Belgijos kontekste, Europos kontekste mes turime atitinkamas teisėkurnės galias ir aš manau, kad reikia laikytis bendro ES e, e, teisės principo, kad regionai turi atitinkamas teisės ir galias ir jų kompetencijos yra nepaprastai svarbios dėl struktūrinio formų, darbo rinkos ir, ir, ir panašių dalių, dalykų. Na ir toliau frakcija ir aš pats galvojame, jog um, parama turi apsiriboti techninę pagalbą pagalba, tai yra ekspertų pagalba, čia neturėtų būti jokių politinių priemonių. Tai trumpai taip norėjau pasakyti. Na ir ketvirta, noriu pabrėžti, mano nuomonė, programa turėtų, kaip jūs e, sakėte, kaip jūs savo e, pranešimo projekte, kaip jūs sakėte, kad turėtų prisidėti ne tik tai prie sanglaudos ir konkurencijos stiprinimo dar reikėtų užtikrinti ir ES pridėtinės vertės stiprinimą. Tai, mano manimo, būtų labai rimtas pliusas. Tai gal trumpai tiek nuo manęs, o dabar suteiksiu žodį poniai Silviguliar, kitą šilniai pranešiai. Euh, merci au rapporteur pour son, pour son travail. Dėkoju, dėkoju pranešėjui Mes pritarėme tikrai tai minčiai, kad reikėjo padėti valstybėms narėms taikyti reformas, taigi mes nepateikime per daug pakeitimų. Na, manome, kad svarbiausia dalykas yra, kad kitų metų, kitų metų pradžioje šis fondas jau pradėtų galioti. Taigi dėl to norėjome nekašti per daug pagalių į ratus. Uh, Dėkuoju labai aišku, GUE frakcijos vardu Maks Makartį. Dėkuoju, labai svarbu pažiūrėti į kontekstą, šių diskusijų kontekstą. Vakar, nepaisant to, kad Graikija laikėsi visų įsipareigojimų dėl struktūrinių reformų, jūs nusprendėte skirti tik trečdalį fondų finansų, kurie buvo numatyti iki spalio pabaigos. Tai buvo padaryta ir nepaisant to, kad e, praėjusį mėnesį taip pat e, e, Graikija patvirtino dar vieną taupimo programos etapą ir 2,5 milijardai eurų gerbėjimų lėšų. buvo skirta. ir kokios buvo reformos anksčiau, 2011 metais, pavyzdžiui, graikams ir e, kipriečiams to, tokios taikomos programos padarė, padarė įtakos darbo rinkai ir vietos gyventojams visiškai nenorint taikyti tokių priemonių struktūrinės reformos. Yra paremtos dereg dereglamentavimu, darbo rinkų dereglamentavimu, reaguojant į ekonominius šokus. Ir dėl to didėjo defliacija, E, ir e, nebuvo surinkama pakankamai kapitalų, taigi, e, ko gero, kad programos nedavė tinkamų rezultatų. Struktūrinės reformos turėtų apimti taip pat renacionalizaciją nacionalinių viešųjų viešojo turto įtraukimą, kokybę kuriančių darbo vietų kūrimą ir taip toliau. Taip pat pirmininkė, dalyvavimas programoje turėtų būti savanoriškas ir neturi būti pasitelktos jokios privalomos įgyvenimo priemonės. Taip pat gali būti turi būti galimybė pasitraukti iš tos programos, jeigu to pareikalos nacionalinė vyriausybė. E, dėkoju žaliųjų frakcijos vardu, vardu Filip Lamberts. Dėkoju. Ko gero, jūs nustebins, bet aš pritarsiu jums. Aš esu taip pat šešėlinis pranešėjas iš Belgijos. Aš dirbau abiem. Ir E, mes kartais gaudavome taip pat e, neprašytos pagalbos ir mes būtum kontroliuodami. Tai pasakytina taip pat ir apie savanorišką bendradarbiavimą tarp komisijos ir valstybių narių dėl struktūrinių reformų. Remiuosi patirtimi, kurią minėjo ir e, kiti asmenys, trejato, patirtis su trejatu. Mes kalbame apie komisiją, kuri iš esmės perima kontrolę ir e, nurodo, kada turėtų būti gyvenintos tos struktūrinės reformos ir kad, kas turėtų tai padaryti. Taigi, yra per daug neatsakytų klausimų komisijos dokumente, kas, e, pavyzdžiui, numato, kokios turėtų būti eksante taisyklės, koks turėtų būti, kokios turi būti tos reformos, koks turi būti jų turinys esmė. Uh, Ir norėtume, kad tekste būtų aiškiai pasakyta, kad tai yra valstybių narių iniciatyva ir valstybės narės turi pačios nustatyti e, politikos gairės iš anksto. Taip pat e, reikia laikytis konstitucijos ir turi būti įtraukti ir demokratiškai įgalioti organai, institucijos. Uh, Taip pat socialiniai partneriai, kaip kad minėjo ir pranešėjas. Tai yra tokia sąlyga, kurios reikia laikytis struktūrin... stru... įgyvendinus struktūrinės reformas. Taip pat galutinį sprendimą turi priimti valstybės narės. Europa Europoje pradeda kas nors e, diktuoti, kaip reikėtų e, veikti. Prasideda transnacionalinės e, demokratijos procesai. Matome, kad atsiranda daugia lypiai, daug, daugialypė, daug, daugelio lygmenų e, demokratija, tam tikras federalinis bendradarbiavimas. Taigi iš esmės aš pritarčiau pranešėjui ir a, pritarčiau ir kitiems šešėliams pranešėjams dėl daugelio dalykų, kurie buvo pasakyti. Aš tikiuosi, kad a, didžioji dauguma pritaršiam dokumentui ir atsiprašau, nes aš turiu išeiti. Dėkuoju, Filip. FDD Marko Dzani atstovas neposėdėje, ne, ne jo posėdėje nėra. Gal kas nors turėtų pasakyti pagal procedūrą, prašau žodžio. Ne? Tai manau, mes galime e, baigti šio klausimo analizę. Ir norėčiau pasakyti, kad 9 e, lapkričio balsuosime dėl šio dokumento. Taigi dabar perėsime prie antro dokumento. Žiūriu, ar pranešėjas yra posėdė. E, Europos investicijų bankų finansinės veiklos metinė ataskaita. Šiandieną diskutuosime būtent šią temą. Suteikiu žodį pranešėjui ponai Kirsus. Dėkoju pirmininkė. Aš parašiau šį projektą apie Europos investicijų bankų finansinės veiklos metinę ataskaitą. Ir manau, kad Europos investicijų bankas yra viena iš pagrindinių ES institucijų. Ji yra, jis yra laikomas e, svarbiu finansiniu subjektu, kuris remia privačias ir e, viešasis e, investicijas ES. Jo vaidmuo stiprinamas nuo 2008 metų finansų krizės pradžios. Taip pat turėčiau pabrėžti, kad šis bankas tuo turės ir pasaulinį vaidmenį, pradės veikti ir už ES ribų. Jau veikia už ES ribų. Ir tai daro labai veiksmingai, bent jau mano manimu. Europos investicijų bankas 2015 metais E, uždirba 2,8 milijardus eurų, tai yra e, didelis pelningumas. Ir šios krizės metu buvo sustiprintas e, potencialus augimas Europos ekonomikoje. Viešos, viešosios ir privačios investicijos ES sumažėjo 18 procentų vidutiniškai. Tai yra maži, žemiau negu 2000 metais. Portugalijoje minus 35 procentai, ir Graikijoje net 65 procentai sumažėjo e, šis rodiklis. Taigi reiškia, kad tos valstybės, kuriuose yra struktūrinių problemų, reikia finansinės ir techninės pagalbos iš Europos investicijų banko. Mano manimu, ta pagalba yra teikiama. Taip pat šis bankas tengiasi sustiprinti ES konkurencingumą didindamas viešasias ir privačias investicijas, ypač į invest, inovaciją ir skaitmeninimą, kur mm, e, mes atsiliekame mm, lyginant su, Europos, su JAV ir Kinijos konkurencingumu. Europos investicijų bankas 2015 e, metais e, mm, paskolino 77,5 milijardus eurų 14 metais lygis buvo panašus, 77 milijardai. Ir tikslas yra numatytas operacinėme veiklos plane, bet e, norėtųsi pasiekti dar aukštesnių rezultatų, didesnių rezultatų. Aš taip pat manau, kad Europos investicijų banko skolinimo veikla galėtų būti pagerinta, padidinus produktų diversifikaciją, įvairovę, įtraukiant daugiau partnerystės tarp viešųjų ir privačių subjektų, tam, kad būtų atsižvelgiama į vidaus, į rinkos poreikį, rinkos poreikius. Taip pat Graikija. Graikijoje buvo investuota 1,75 milijardai eurų 2015 metais iš Europos investicijų banko. Buvo e, suteikta būtent tokia suma lėš, lė, tiek lėšų buvo suteikta e, graik, tam tikros Graikijos vietovėms, e, kuriuose yra problemų. Europos investicijų bankas turėtų padidinti savo parmą ES valstybėms, kuriuose buvo vykdomos koregavimo programos. E, Airija, Portugalija ir Kipras e, E, vykdo tas kargam programas, o Graikija tik vykdė anksčiau. Ir žinoma, Airija vystosi 5-7-5 procentais. Tas ekonomikos augimas auga tiek procentų per metus. Taip pat EIB turėtų būti įvertinti ir galima Brexit poveikį. E, jo, kaip galėtų paveikti EIB finansinę būklę ir e, veiklą. Aš susipažinau su Werner Hoyer nuomonė, bet taip pat norėtume, kad būtų ir parengta oficiali pozicija EIB. Kita svarbi tema yra parama mažoms ir vidutinėms įmonėms. Aš manau, kad Europos investicijų bankas e, dirba gerai ir šioje srityje. manau, kad būtų galima dar siekti daugiau, kalbant apie konkurencingas labai mažas įmonės, kuriuoms reikia finansavimo. Daugelis jų veikia ir už ES ribų. Taip pat manau, kad Europos investicijų bankas turėtų užtikrinti, kad finansinių tarpininkų tinklas ir toliau būtų patikimas ir galėtų e, finansuoti dinamiškas, konkurencingas mažas ir vidutinės įmonės, e, kad jos būtų konkurencingos. Tai. Toliau Europos struktūrinių investicijų fondas. Mes džiaugiamės, kad buvo patvirtintas šis finansavimas 115,7 milijardai eurų, tai yra 37 procentai pradinės tikslinės vertės. E, nuo 15 metais buvo šiek tiek sulėtėjęs šis procesas, 16 metais vėl pagreitėjo. Ir iš tiesų Europos SIF nebuvo pilnai gyventas 2015 metais ir dabar jau mes siekiame e, ištaisyti situaciją. Taip pat reikėtų tinkamai bendradarbiauti su bankais valstybėse narise. Aš norėčiau pabrėžti Europos investicijų banko vaidmenį, taip pat ir skatinant inovacijas ir konkurencingumą, kovojant su jaunimo nedarbu, e, taip pat skrendėmės su klimato politikai. Mes padarėme klaidą dokumente, nes parašėme, kad 2015 metais 50 procentų mes rašėme, kad e, Mm, buvo susiję 50 procentų 15 metų patvirtintų projektų būtent su klimato kaita EIB, mm, bet e, mes turime parašyti 26,8 procentai. Taip pat e, e, turime skirti dėmesio ir išorės skolinimo įgaliojimui. EIB padeda ir už Europos Sąjungos šalių esančioms valstybėms, kurios susiduria su sunkumais. To reikia tam, kad galėtume suvaldyti pabėgėlių krizę, migracijos krizę Europos Sąjungoje. Ir mes prašome, kad EIB ir toliau finansuotų e, ekstremalių situacijų valdymo projektus e, kelionės tikslo valstybėse ir kad būtų vykdomos ilgalaikės investicijos į pabėgėlių kilmės valstybės. E, Europos investicijų bankas yra svarbi ES institucija ir ji tikrai, jis tikrai atlieka gerą darbą, vykdo gerą darbą. Aš susipažinau su kitais pranešimais, pranešimų projektais, biudžeto e, reikalų komiteto e, dokumentu ir rodos transporto komiteto dokumentu vystimuose komiteto, tarptautinės prekybos komiteto dokumentu. Ir aš pritariu 70, daugiau negu 70 procentų informacijos, kuri yra pateikiama šiuose dokumentuose. Ir manau, kad per pakeitimus mes tikrai pagerinsime šios dokumentus. Dėkuoju. The... Ačiū. Pereiname prie šešėlinio pranešėjų. Kiekvienam žodis e, suteikiamas e, trims minutėms. SND frakcijos vardu. Ačiū. Kalbėsiu savo rumunų kalbą. Dėkuoju. Aš norėčiau padėkoti pranešėjų už pranešimą. mums svarbus aspektai yra tokie, pavyzdžiui, skaidrumas ir tinkamas EIB e, veiklos vertinimas, geresnis bendradarbiavimas tarp banko ir ES institucijų, tarp jų ir su Europos parlamentu. Taip pat reikėtų daugiau informacijos apie EIB veiklą ir apie individualius EIB e projektus, nes mes gauname informacijos, tai nėra neskaidri, tai nėra skai, būtinai neskaidri informacija, bet kalbant apie e, finansinius projektus, na, sunkiau pasinaudoti, sunkiau rasti tokią informaciją. Taip pat dėl Europos investicijų banko atsakomybės. Kaip visi žino, daugiau negu pusė projektų, kurie yra finansuojami EIB lėšomis, e yra skirti didelėms penkioms didžiausiams ES ekonomikoms o kitos šalys gauna tik 30 procentų finansavimo nes viena vertus kalbame ir apie mažos ir didelės ekonomikos valstybės, bet taip pat turime kalbėti ir apie tokias šalis, kurios nebūtinai siekia ambicingų tikslų, ne, nesuformuoja tam tikrų vizijų, kurių reikėtų tam, kad būtų gautas finansavimas iš EIB. Manau, kad bankas turėtų aktyviau imtis veiksmų. Uh, Norėčiau pabrėžti tai, kad kai kuriuose valstybėse yra EIB biurai, bet nėra gaunama pakankamai pagalbos, pakankamai paramos. EIB turėtų veikti kuo daugiau valstybių narių, ypač tose šalyse, kuriuose investicijos didelių apimčių investicijos nevyksta. Taip pat reikėtų, kad šis bankas stiprintų kovą su mokesčių slėpimu, vengimu ir fiskaliniu optimizavimu. Taip pat turėtų būti gerinama kova su mokesčių rojais. EIB turėtų veikti aktyviau šioje srityje. Taip pat Norėčiau pabrėžti, kad e, tos e, įmonės, e, kurios turi savo filialus offshore kažkur už ES ribų, turėtų būti taikomi tam tikri apribojimai naudojantis finansavimu. Dešimtys milijardai eurų kasmet Europos e, Sąjungoje dinksta, nes jie yra nukreipiami į tas offshore, e, tos offshore filialus. Taip pat manau, kad EIB turėtų ambicingiau e, žiūrėti į 2015 metų programą, įtraukti aplinkosaugos apsaugą, energijos, e, energetinį veiksmingumą, kovą su klimato kaita į savo projektus. Taip pat reikėtų, kad EIB pabrėžtų energetinį veiksmingumą ir taip toliau ir tose šalise, kuriuose yra mažai pajėgumų. Tiek norėjau pasakyti, mes e, pateiksime pasiūlymus dėl pakeitimų, norėčiau dar kartą padėkoti pranešėjai. Manau, kad tekstas yra tikrai labai geras. E Toliau. Žodis EKR frakcijai Jacqueline Keinsenberg. Ačiū. Tik Mano mama kreipėsi mane visų mano vardu, bet ačiū. Aš norėčiau padėkoti pranešėjui už tiesų puikų pranešimą. Jis toks puikus, kad tiesą sakant, įtariu, kad uh, labai daug, labai mažai pasiūlymų ir pakeitimų bus. Aš uh, sutinku su daugeliu jo kiltų klausimų ir uh, su tais akcentais, kurie sudėlioti dėl apie darbo, ypač pritariu tam, kas pasakyta apie viešasias privačias partnerystės, kitas priemonės. Aš tik tai norėčiau pasiūlyti papildomą papildomus e, saugiklius dėl to, kaip naudojamos šitos priemonės, nes ne visuomet e, buvo užtikrinama praeitįje tinkama e, graža. Tai reikėtų dėl to tam tikrų apsaugos priemonių, bet dėl visų kitų dalykų pritarčiau pranešėjui. MVI dalis, čia pranešėjas atraukė labai svarbių pastebėjimų, ypač dėl finansinių tarpininkų E, naudojimo ir tikimės, kad bus galima tiesiog sustiprinti tai, kas jis pasakė toliau, tai, kas pasakyta apie sutelkimą ilgalaikės investicijas, pabėgėlių kilmės šalyje, kalbant apie pabėgėlius krizę, aš tam visiškai pritariu, aš manau, kad čia ateityje galėtų suvaidinti svarbu vaidmenį, tad bendrai paėmus nelabai ką e, turiu pridurti, tik tai tiek, kad mūsų pozicijos labai panašios yra. Ir kad mano Mano pastebėjimai tikiuosi stiprins aprašymą. Paneguliar. Atsiprašau, aš nesu paneguliar. Kalbėsiu dabar ne savo vardu, bet Nilso vardu. Norėčiau e, e, padėkoti jo vardu pranešėjus. Atsiprašau, kad negali dalyvauti. Nilsas paprašė informuoti jūs, kad jis turi tam tikrų abejonių dėl pranešimo projekto. Um, Ir pirmiausia, kas norėjau akcentuoti, kad šis pranešimas turi apimti vis, visą EIB veiklą. Jam atrodo, kad pernelyg susitelka į tam tikras valstybės narės ar geografinės e, sritis, e, jis būtų už tai, kad pranešimas būtų labiau subalansuotas, galbūt e, mažiau reikėtų akcentuoti geografinį, geografinį pasiskirstimą, nes nėra taip paskirta savo veiklos. Galbūt, norint pagerinti e, pranešimą, reikėtų e, pagalvoti apie tai, nes dabar kalbame apie tai, kad neremintis neligmuo yra, kalbame apie labai e, neturtingas šalis ir galbūt sutiksite su to, kad reikėtų šiek tiek labiau apibriežti, ką jūs turėjote galvoje ir galbūt tuomet. Tu, būtų viskas aiškiau, reikėtų rasti aiškesnių formuluočių, kad nebūtų galimybių klaidingai aiškinti ar ginčyti dėl, kaž, ginčyti dėl kažko tai. Nilsas šitą 24 dalį dėl veiksmų klimato politikos rytyje ir mano, kad galbūt dar reikėtų dar labiau akcentuoti veiksmus klimato politikos, kaito, klimato politikos srityje, E, galbūt pavyzdžiui kaip e, COP 21 konferencijos e, sutarime yra numatyta ir Nilsas norėtų padėkoti Jums už atliktą darbą, lauks diskusijų, tikėsis, kad jo pastabos bus naudingos pranešimui. Ačiū. Ponui Torvalis, ponas Guliaras Menį, toliau guoja frakcijos vardu ponas Jėgas. Ačiū pirmininkė. Aš kalbėsiu Palomos vardu ir uh, Kinijoje išvykusi sunguoja delegacija. Jį paprašė manęs perduoti jos pastabas. Pirm, pirmiausia, kas jie neramina, tai tai, kad reinvesticijos labai dažnai siejamos su neoliberalia politika. Paloma neramina tai, kai PB e dalyvauja viešuose privačiuose partnerystėse, taip pat jie neramina tai, kad finansinių e, priemonių dažnas naudojimas e, yra vietoje tiesiog, vietoje tiesiog subsidijų, reikėtų daugiau skaidrumo ir turim galvoje, kad bankas yra susijęs su, su mokesiniais rojais, tai taip pat bu, labai neraminantis dalykas būtų. Pranešės mano, kad reikia peržiūrėti jėba e įgaliojimus, ypač kai kalbai eina apie jo veiklą už ES ribų, reikia akcentuoti žmogaus teisės, negalima skirti investicijų e, tose vietose, kur uh, nuolat pažydinėjama žmogaus teisės. Reikia investuoti į regionų konvergenciją. Turime užtikrinti, kad e, būtų akcentuojama regioninė e, plėtra ir regioninė sanglauda e, visose projektuose. Ir taip pat reikėtų užtikrinti, kad regioninė valdžia visiškai remtų šitos projektus ir dalyvautų juose. Ačiū toliau žodį žaliųjų frakcijai. Scott Kate. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui už pranešimo projektą. Žaliai remia tai, kad jis ragina EIB E, didinti viešasias privačias investicijas tose sritise, kur iš tiesų reikia ES paramos. Manytumėm, kad didesnės EB vaidmuo reikštų didesnė atsakomybė, bet turėtų e, e, siekti kokybiškų darbo vietų socialinės sanglaudos, užimtumo dinimo ir taip toliau. Kalbant apie veiksmus klimato politikos srityje, parlamentas turėtų reikalauti daugiau iš EB, kai tiesą sakant, nemažėja iškas iškastinio kūro e, naudojimas. Iš tiesų nė, nėra jokių priežasčių, kad viešas bankas remtų investicijas į iškastinio kūro naudojimą, kai ką tik tai pasirašėme žiūrėjų susitarimą. Norėtume, kad bankas e, remtų energetinio efektyvumo pro programas, bet turėtų e, turėti pakankamai ekspertų, kurie galėtų e, užsimti tokiais projektais labai daug investuojama į dujo sektorių ir tai netitinka Paryžiaus tikslų, tai iš tiesų reikėtų e, čia peržiūrėti AB vaidmenį taip pat ir automobilių sektorių dėl skaidrumo, e, e, skirtingai negu ankstesnėse metinėse ataskaitose. Iš tiesų dabar ataskaitoje nėra skyriaus skirto atskaitingumui, reikėtų įtraukti tokį skyrių, AB ignoravo Europos parlamento raginimus dėl, dėl to ir tiesą sakant, kaip tik tai dėl to šimetinė ataskaita kita praranda e, pasitikėjimą jie. Ja. Be to, žalieji norėtų skubių veiks, veiksmų dėl to, kaip naudojamas finansiniais tarpininkais, nes nesena e, ataskaita e, rodo, kad iš tiesų dažniausiai įsteigiamas yra mokestinėse rojose. 11-15 e, EB investavo 470 milijonus eurų investicinių fondus esančius tokiuose slaptose jurisdikcijose. Ataskaita rodo, kad trūksta skaidrumo, kuomet apie tai, kur panaudojamos lėšos yra daugiau negu 50 procentų procentų e, peržiūrėtų lėšų atveju nebuvo galima nustatyti galutinius naudos e, gavėjus ir iš tiesų reikėtų, kad būtų parengtas sąrašas tų e, galutinių skolininkų. Ir galiausiai dėl EFSI Mes turime bejonių dėl vidinės EV peržiūros Europos uh, piliečiai jaučia, kad ekonomika gerėja, kuo gerinama infrastruktūra, kuriamas darbos vietos, tai iš tiesų reikėtų susitelkti būtent į šitas dvi uh, sritis. EIB turėtų duoti pridėtinės vertės, kalbant apie užimtumą, infrastruktūrą reikalingą perimo prie žaliosios ekonomikos ir, ir taip pat tai turėtų būti investicijos į tos sektorius, kur viešasis sektorius, ne, privatus sektorius nenori investuoti. Uh, Negali būti taip, kad didžioji dalis lėšų patenka stabioms valstybėm narėm, kai 90 procentų patenka 15 e, ES e, senųjų valstybių narių. Pabaigai nepritarėme tam, kad finansinės priemonės turėtų būti panaudotos ES biudžete, nes e, na, tai iš tiesų netitinka struktūrinės fondo tikslų. Todėl e, teik, Bezel teiks pasiūlymus ir diskutuos dėl jūsų kitais šešėliniais pranešiais. FDD Marko Valė nėra salėje. Žodis Mikolai Davgilevičiui, kuris yra EB nuolatinės atstovas Briuselėje. You, Chairman, so to... Ačiū pirmininkė, yra tiek daug, ką reikia pasakyti, per tris minutės tikrai nepavyks, bet aš pasistengsiu atsakyti bent į dalį pastabų. Mes norime pabrėžti, kad esame atviri bet kokiam klausimui šiame procese, kuomet jūs rengėte dokumentą. Aš noriu pabrėžti, kad tai, ką šešėlinių pranešė, žaliųjų šešėlinių pranešės pasakė, kad iš tikrųjų nėra galimybės gauti realią informaciją ir dėl to atsiranda labai daug klaidingos informacijos. Aš nesileisiu, aišku, penelik daug į tą klausimą, bet aš noriu pasakyti, kad tikrai yra daug visiškai, visiško šlamšto. Ne, bet man tik trys minutės yra skirtos. Aš galiu pabandyti atsakyti kiekvieną klausimą. Aš tiesiog norėjau tai bendrai pabrėžti, kad uh, Mielai paaiškinsime, ką galėsime ir, ir, ir dialogą su jumis surenksime, kada jums bus priimtina. Bet noriu padėkoti panai Kirsos ir šešėlėms pranešėjams už atliktą darbą EIB dabar pergyvena labai svarbų savo gyvavimo etapą, kuomet yra tokia investavimo situacija FC, FC tai yra arba strateginio finansavimo fond, investavimo fondas ir, ir augimo visi klausimai ir taip toliau. Yra ir daug įvairių praktinių dalykų, kur yra didžiulis mm, tobulėjimo potencialas, pavyzdžiui, dėl FC. Ir galvojame, kad tikrai e, daug ką galima padaryti taip pat ir sanglaus šalise, nors, aišku, FC nėra sanglaudos e, instrumentas, tai yra e, rinkos varomas mechanizmas. Uh, Jeigu pažiūrėtumėm į e, BVP, tai didžiausia parama e, nukreipta į silpniausias, mažiausias e, ekonomikas. Aišku, Manau, kad ir jūs turite tos duomenys, bet aš galiu tais duomenimis pasidalyti į prireikus, į vėliau galbūt, nes dabar nėra laiko, galiu tikrai pateikti visą statistiką. Greta EIB tradicinio skolinimo iki 9 procentų, tai 3 kart daugiau mes mm, duodame Portugalijai, Italijai, Kiprui, Graikijai, daug daugiau nei jų um, biudžetas e, normaliai leistų, negu tas normalus 3 procentų nuo BVP rodiklis. Didžioji dalis investicijų keliauja į vakarų Europą. Rytų Europą, nes vakarų Europa yra mm, Tai yra daugiau negu 80 procentų ES ekonomikos, tokia yra realybė. Dabar dėl reakcijos į migracijos krizę mes pasiūlėme pirminį iniciatyvą, Europos vadovų taryboje patvirtino birželį. Mes tikrai didžiuojamės tuo, kad jau spalį pradėjome įgyvendinti. Štai artimiausiamis savaitėmis jau realiai prasidės darbas, taigi galime džiaugtis pasiekimais, bet tuo pat metu labai nerimaujame, kad mūsų skolinimas rytų Europai, Latino Amerikai ir Azijai smarkiai sumažės per artimiausius keliarius metus, jei dabartinės dėrybos uh, dėl taip vadinamo išorinio skolinimo mandato EIB ne, ne, nepagerės. Iki 2020 metų mes turime atitinkamas rėmus, kol kas nepavyko nieko padaryti, bet aš tikiuosi, kad mm, parlamentas prisidės irgi tikrai tai nedidelė suma, tačiau ji gali turėti milžinišką poveikį politiškai, ekonomiškai toms valstybėms dėl klimato. Uh, Aišku, mes esame didžiausias klimato bankas pasaulyje, čia jokių abejonių nekyla, aš galiu bent kelias minutės pasakoti jums, ką mes darome, mes esame tik, tikrai tikri pionieriai, priešakinėse linijose esam ir a, tikrai liksime tokie. Ir pabaigai dar viena pastaba dėl FC. Kaip žinote, FC Ehm, rėmai dabar derinami, kokio masto turėtų būti šis fondas yra derinama dabar taryboje, dėl Graikijos, dėl kitų valstybių, kas pasakytina tai, kad tikrai labiausiai reikalinga ta, tie pinigai toms valstybėms ir aš labai tikiuosi, kad Europos parlamentas um, su mumis e, su, surenk susitikimą. Mes jau šeši mėnesiai laukėme susitikimą su jūsų pranešėjais, kad ištestumėm tuos nedidelius, tuos klausimus, techninius klausimus, tai yra dėl e, FC e, konfidencialumo konfidencialumo sutarimo. Gan keista, kad parlamentas neranda laiko tokiam sutikimui, nors EIB turi tokį mandatą ir, ir tikrai labai norėtų tą padaryti kaip galima greičiau. Tai aš <laughs> labai dėkingas būčiau, jeigu būtų galima rasti to laiko kaip galima greičiau tokiam sutikimui. Na, aš nežinau, kaip geriausiai tai būtų galima padaryti, bet labai prašau jūsų kaip nors tą klausimą išspręsti, nes mes jau labai laukime. Aš tiesiog norėjau pasakyti, kad šeši mėnesiai mes e, laukėme jūsų reakcijos. Mes sureagavome jūsų reikalavimus ir dabar laukime jūsų reakcijos dėl EFSI. Iš tikrųjų, tą reikia padaryti. Uh, Mes išklausėm jūsų susirūpinimą, mes sureagavom jį ir dabar laukiame jūsų atsako. Ne, ponė Berės, ne. Mes iš esmės sutikome su visais jūsų reikalavimais, tai tikrai dėl to jokių klausimų nėra. Tiesiog aš vis tik tai turėjau tai paminėti, išdrysti tai paminėti, nes man atrodo, kad būtinai reikia kažką padaryti tuo klausimu. Tai labai ačiū ir jeigu pageidausite, aš pateiksiu detalesnės informacijos. Prieš suteikdamas žodį pranešė, aš dar norėčiau suteikti žodžio tiems, kas nori pasisakyti spontaniškai, nes aš taip suprantu, kad yra tokių norinčių dabar spontaniškai pasisakyti. Pas Fernandes. Ačiū pranešėjui ir šešėliniams pranešėjams. Man, kad tai mūsų yra šešėlinis, aš noriu pasakyti, kad labai svarbu yra kalbėti apie Europos investicijų banko skaitomybę. Europos centrinis bankas yra atsakingas už ES monetarinę politiką, Europos investicijų investicinis bankas yra atsakingas bent jau pakankamai reikšmingai už ES investavimo politiką. Europos centrinėje banko atveju mes galime teikti klausimus raštu, mes turime reguliarius monetarinius dialogos susitikimus ir taip toliau. Tačiau su Europos investicijų banko to nėra, jau mes norėtumėm daug labiau mm, dalyvauti šiuose klausimuose. Taip pat turime metinę EIB ataskaitą ir norime paklausti, ar mūsų pasiūlymus atsižvelgiama. Bent kartą per metus EIB turėtų pateikti mūsų atsakymą, į kurias rekomendacijas sureagavo, kurias mūsų rekomendacijas įgyvendino. Aš norėčiau dar kartą padėkoti už pranešimą, pranešėjus, iš išėlinės pranešėjams. Okay. Now, I'll briefly give uh, the chance to... Uh... Gal dar kažkas norėtų pasisakyti, gal šešėliniai, jei ne, tai tada mm, suteikiu Jums žodį sureaguoti. Ačiū, ponė Fernandės, už Jūsų pareiškimą. Iš tikrųjų, EIB e, labai džiaugiasi, kad mūsų darbų taip domimasi, nes tai yra abiem pusėm. Uh, E, tikrai naudinga situacija, visi iš to laimi. O dėl to konfidencialumo susitarimo, kurį išdrisau paminėti, na, taip ir būtų buvę. Mes jums pasiūlėme tam tikrą mechanizmą dėl FC, aš čia nevykiai detalės nesileisiu, bet tiesiog tas mechanizmas uh, na, kaip ir būtų imitavęs e, tokį mechanizmą, kuris egzistuoja Europos centriniam bankui. Tai būtų tarsi panašus mechanizmas. Uh, tam, ką turi EPSU ECB. Aišku, jūs turite um, pono Kirštos pranešimą, pranešimą dėl EIB, man atrodo, ten pavadinimas šiek tiek ilgesnis. Dar yra um, ponios Gereslė rengiamas pranešimas ir biudžeto kontrolės komiteto mm, pranešimas. Aišku, visuomet um, pirmininkas, visi pirmininkai, visi kolegos, mes e, esame. Um, pasirengę atsakyti visus jūsų klausimus, visuomet esame pasirengę, pasirengę bendradarbiauti su jumis. Um, iš tikrųjų, jeigu, um, pavyzdžiui, užduotumėm klausimą dėl investicijų į klimatą, tai mielai papasakotumėt, kaip aktyviai mes ten dalyvaujame. Their... Na ir žodis vėl pranešėjų. Ačiū pirmininkė, dėkoju kolegos už pozityves ar, na, bent jau įdomias pastabas. Aš, aišku, pasisakau už skaidrumą, už atskaitomybę, tačiau požiūris, kurio aš laikiausi, buvo toks, kad mes kalbame apie finansinę veiklą. Tai yra ne biudžeto kontrolės ataskaita, tai yra finansinės veiklos ataskaita. Tai nereiškia, aišku, kad aš. Uh, nesistengsiu bendrabiauti su jumis ir ieškoti būdų paminėti tokius dalykus kaip skaidrumas, atskaitomybė ir, ir, ir taip toliau, bet noriu pabrėžti, kad noriu iš, užsitikrinti, kad bankas būtų efektyvus, veiksmingas, galėtų tinkamai veikti, kad mes kontroliuotume administracinės išlaidas, ypač dėl smulkių ir vidutinių įmonių, dėl labai mažų įmonių, čia taisyklės nereikėtų pernelyg daryti sudėtingas. O kai eina kalba apie MVI ir labai mažas įmonės, tai tikrai nereikėtų pernelyg sudėtingų taisyklių. Aš tikrai labai džiaugiuosi tomis didžiuliomis pastangomis klimato srityje. Aš taip pat tikiuosi, kad mes galėsime pagerinti pranešimo projektą. Uh, ir aiškiai pasirūpinti, kad EIB ir toliau galėtų būti sėkmingai veikianti stipri ES institucija. Labai ačiū pranešėjui, tvarkaraštis yra štai toks. Pakeitimų pateikimo terminas spalio 19, 28 lapkričio svarstysime pakeitimus, balsuosime lapkričio 29 mm, diena, o um, Mm, plenarinėje sesijoje bus svarstama gruodžio antroje sesijoje. Ačiū. Dabar keturioliktas punktas. Prieiga e, mokesčių institucijų prieiga prie kovos su pinigų plovimu informacijos. Pranešėjas Emanuel Morel svarstome pranešimo projektą. Taigi, žodis jums. Oui, merci, euh, Monsieur le Président. Alors... Dėkuoju pirmininkė, tai yra ganėtinai kuklus pranešimas, bet mes remiamės neseniai buvusiais įvykiais tos tais e, fiskaliniais skandalais, kuomet buvo atkreipta dėmesį į, į tikruosius pelnogavėjus. E, buvo paaiškėjo, kad galima sukurti įvairiausių netikrų įmonių, pašto dėžučių įmonių ir taip toliau, tam, kad būtų galima išvengti mokesčių. Ir e, mums būtinai reikia didinti skaidrumą, todėl kad, kaip buvo pasakyta, taip pat ir terorizmo tikslais yra e, ple, e, pla, plaunami pinigai. Ir taip pat buvo numatyta ir tam tik, tik, tikroje direktyvoje, direktyvoje dėl bendradar, administracinio bendradarbiavimo, būtent rinkti konkrečius e, duomenys. Tie duomenys e, kol kas e, yra prieinami ne visiems. Su komisija diskutuojame apie tai, kurį laiką. E, tik netiesiogiai yra galima prieiti prie tų surenkamų duomenų. Tie duomenys yra labai svarbus tam, kad būtų galima nustatyti, kas e, slepia e, mokesčius. Tų duomenų reikia tam, kad e, galėtume išsiaiškinti, kas tiesiogiai gauna pelną. E, Komisija didina skaidrumą ir e, turi užtikrinti tokią prieigą. Manau, kad e, kol kas e, nėra pasiekta pakankamai ambicijų iš komisijos pusės, todėl kad kovojant su mokesčių slėpimu ir vengimu reikia gauti pakankamai informacijos ir ją reikia dalintis. Uh, Taigi direktyva dėl administracinio bendradarbiavimo e, yra keičiama šiuo tekstu. E, ši direktyva taps e, naudinga priemonė, nors tur nenori taryba. Ir būtent vadovaujantis šiais, šiomis nuostatomis bus galima keistis e, informaciją. Reikėtų prisiminti, kad šis e, tekstas yra konsultacinio pobūdžio ir valstybės narės turi priimti e, sprendimus. Tai yra jų kompetencija, tai turi būti daryta skaidriai ir siekiant ambicingų tikslų. Taigi tiek norėjau pristatyti šį pranešimą ir aš manau, kad tikrai kiti kolegos e, prisidės prie šio dokumento pagerinimo. Ir žinoma, norėjau pabrėžti, kad mes ir toliau bendradarbiausime su komisija. Dėkuoju EPP frakcijos vardu ponas Van Kendelairė. E, ši direktyva buvo keista jau ir anksčiau ir mes matome, kad skaidrumas didėja dėl to, kad to reikalauja mokesčių mokėtojai. Atrodo, kad šis dokumentas yra techninio pobūdžio, bet jo tikrai reikia tam, kad būtų galima tinkamai kovoti su mokesčių vengimu valstybėse narėse ir tarptautiniu lygmeniu. E, horizontalusis požiūris yra būtinas tam, kad visa surinkta informacija leistų kovoti e, su mokesčių slėpimu. Štai dėl ko kiekvienos valstybės fiskalinės e, institucijos turi turėti galimybę prieiti prie šios uh, informacijos ir ypač turėtų turėti gauti informaciją apie įmonės patikos fondus ir galutinius naudos gavėjus. Aš norėčiau, kad 2017 e, metų data būtų pakeista, nes iki tol mes ko gero ne pasieksime rezultatų. Pranešėjas savo dokumente, savo pasiūlyme projekte, pranešimo projekte e, minė taip pat ir tarpininkus ir automatiniai mainimasi informacija. Mūsų manimo visų pirma turėtų būti užtikrinta e, nacionalinių institucijų prieiga prie informacijos ir tuomet galbūt būtų galima ir galvoti apie registrų sąveiką, kaip kad yra rašoma direktyvoje dėl kovos su pinigų plovimu. Taigi reikėtų susijęti tuos registrus ir įvertinti, ar tikrai tai nebūtų per daug neproporcinga priemonė. pranešėjo, pranešėjo tikslai yra girtini, bet reikėtų atsižvelgti e, į tą automatinių mainų klausimą ir ar tai tikrai nebūtų per e, ambicingas tikslas. Dėkuoju EKR frakcijos vartu. Ruonan Lerner. Dėkoju. Matau, kad buvo tikrai pasiekta daug pažangos dėl skaidrumo mokesčių srityje. Vis dėlto yra tam tikrų trūkumų, tam tikrų spragų tarptautinio bendradarbiavimo lygmenyje. Panamos dokumentai ir Bahama lygs taip pat tai parodo. Komisija, komisijos pasiūlymų einama tinkama linkme yra skatinama skatinama, skatinama informacijos mainai tarp nacionalinių institucijų. Institucijos turėtų gauti informaciją apie naudos gavėjus ir galutinius e, savininkus. Um, Reikėtų taip pat paminėti ir nacionalinius teisės aktus. Reikėtų daugiau uh, informacijos apie taikymo sritį, apie informacijos uh, pateikimą ir uh, taip pat reikėtų vengti dvigubo, dvigubos. Uh, atskaitybos, dėl e, e, asmenų sąskaitos e, duomenų, na, tokios informacijos taip pat reikėtų. Mano šalyje kol kas tokios sistemos nėra, bet komisijos pasiūlymo yra einama tinkama linkme. E, Ir tikrai e, gerėja pajėgumas kovos su pinigų plovimu pajėgumas. Taip pat reikėtų išsameu analizuoti tuos lygs, informacijos nuteikėjimo atvejus. Tikiuosi gerų bendradarbiavimo. Dėkuoju Alde frakcijos vardu. Ponas Šambom. Dėkuoju pirmininkė. Aš pavaduoju Silvi, pona Torvalds. Jis yra šešėlinis pranešėjas ir negalėjo dalyvauti šiandienos posėdėje. pasakysiu prancūziškai, šią kalbą prancūziškai, nes aš švediškai, kaip ponas Torvaldas, kalbėti nemoku. Pasakysiu, pasakysiu tą pačią kalbą, kaip kad ir pranešėjas. Prancūziškai. Aš manau, kad šis pranešimas yra labai svarbus ir jis nėra kuklus, kaip kad sakė, labai kuklėtas pats pranešėjas. Alde frakcija džiaugiasi šiuo komisijos pasiūlymu. Todėl, kad kaip kad teigia ponas Torbats, reikia siekti ambicingų tikslų kovojant su mokesčių slėpimu ir vengimu. Ir jeigu mes norime atstatyti, atkurti Europos prestižą, to reikia tikrai. To reikia todėl, kad europiečiai tikrai jau pavargo nuo visokių skandalų. ir e, nuo visokiausių bylų, pasinaudojant tam tikrais advokatais, kurie leidžia išvengti bausmės. Taigi ši politinė priemonė yra tikrai labai svarbi. Ir pono Torvo nuomonė reikėtų tuo pat metu atnaujinti ir kovos su pinigų plovimu direktyvą. Ir tai atitiks taip pat um, pono Morel pranešimo tikslus. Manome, kad šis dokumentas yra tikrai labai geras, jo galima remtis vedant diskusijas. Alde frakcija ir ponas Torvalds norėtų priminti, kad mes ilgą laiką, mes ilgai minėjome, kad pasakėme už automatinį mainimas informacija. Europos integracija šioje srityje dėja nėra, mm, neveikia ir aš nekalbu a, tik, apie, tik apie bendradarbiavimą, nes e, bendradarbiavimas gali vykti ir dėl Kaimano salų ir Kanados. Ne, integracija, kai aš kalbu apie integraciją, aš turiu menį automatinį mainimas informaciją. Ir e, tikrai situacija yra bloga. Taigi, ponas Torvas e, džiaugiasi tuo, kad e, pranešime būtent ši situacija yra vardinta. Jis pranešėjai pritarė dėl susirūpinimo, dėl laiko terminų. Nes reikėtų siekti ambasingų tikslų, bet taip pat ir realistiškų tikslų ko gero pasieksime susitarimą ir, žinoma, Torvalsas pateiks konkrečius e, pasiūlymus dėl pakeitimų, dėl šio pranešimo projekto ir jis yra tikras, kad šis e, dokumentas tikrai pasitarnaus suformuojant e, tinkamą Europos parlamento poziciją dėl šios Europos žaizdos. E, tai yra dėl vengimo mm, mokėti mokesčius. Dėkuoju. E, Miguel Viegas. Ačiū, Guoja frakcijos vardu Miguelis Viegas. Dėkui. Žinoma, atidžiai stebime šios direktyvos peržiūrą ketinam administracinį bendradarbiavimą įtraukti ir kovos su pinigų plovimu aspektus. Šis klausimas yra labai svarbus, nes pinigų plovimo e, nusikaltimas, e, nusikaltimai, nusikalstamumas dabar bus tai, apie ką bus keičiamasi informacija. Aišku, e, tai bus labai sudėtinga, nes e, tie, kas užsiema pinigų plovimu, yra labai išradingi ir sugalvoja vis naujų būdų. Tad tokia direktyvos peržiūrų banga turėtų išplėsti informacijos apie įtariamosios įvairovę. Taip pat kyla klausimas dėl kriterijų, kuriais remiantis, pavyzdžiui, turėtų kilti įtarimas Taip pat kila klausimas dėl procedūros e, taikymo, jau kai e, įvardyjama, kad trūksta informacijos ir e, kas paskiau su tuo daroma. Taigi yra poreikis keistis informaciją, poreikis gerinti mechanizmus, kurie leistų nustatyti kilmę tų žmonių, kurie slepiasi už įvairių, įvairių fondų ir panašiai. Tai absoliučiai būtina. Žinoma, tai, ką mes galime nuveikti čia Europos parlamente, visiškai priklauso nuo to, kai tai bus perkelta į nacionalinės teisės sistemas. Visos procedūros efektyvumas taip pat priklausys ir nuo išteklių, kurie bus skirti kiekvienos valstybės. Jau mokesčių inspekcijai kad e, ši galėtų e, visas visa šias idėjas e, gyventi praktikoje. Iš pirmo žvilgsnio visą tai atrodo labai įdomios mintis ir mes esam pasirengę prie, prie to prisidėti. Ačiū. Molis Kotkeito. Ačiū pirmininkė. Šis teisės aktas labai svarbus kovojant e, su e, mokesčių e, slėpimu, tai siejasi su pinigų plovimu ir aišku, pripažįstama tarptinių lygmenių, kaip svarbu keistis informaciją, kaip pažymėjo panas Moro ir savo pakeitimuose ir savo pastabose išsakytose komitetui. Todėl mes turėtumėm rūpintis ir daryti, daryti spaudimą JAV dėl to, kad ji. Jie neratifikavo BPO konvencijos dėl tarpusavio administracinio bendradarbiavimo. Sveikiname tai, kad ši direktyva suderina nacionalinius teisės aktus, kad būtų galima užtikrinti vienodą prieimimą prie in informacijos, prie informacijos apie tikruosius savininkus mokesčių inspekcijoms. Vis dėlto turime akcentuoti, kad šalių, šalių sąrašas šalių apibrieštų kaip rizikingos labai neilgas yra ir ten nėra tų šalių, kurios žinoma prisideda prie to, kad lengvina mokesčių slėpimą, kaip pavyzdžiui Bahamai ar, ar Panama. Ir šiuo požiūriu prarandame galimybę, nes nepasinaudome ryšiu tarp teisės aktų skirtų e, kovai su mokesčių vengimu ir, e, ir kovai su e, pinigų e, plovimu, nes iš tiesų galėtume pasinaudoti sinergetiniu poveikiu šiek tiek dėl šios direktyvos perkelimo į nacionalinę teisę e, terminų. Manome, kad tai svarbus prioritetas, tai reikia padaryti kaip įmanoma greičiau. Vis dėlto turiu pasakyti, kad e, kaip Junktinės karalystės narė parlamente esu labai suinteresuota, iš ko aš norėčiau E, kad tai būtų perkelta Junktinės karalystės teisę greičiau, negu mes susitarsime dėl iš išstojimo. Prieiga prie informacijos e, iš tiesų nėra didžiulė našta nacionalinė teistė, kurinkam. Tai iš pirmo žvilgsnio mes E, būtumėm už tai, kad perkelimo data būtų 17 sausis, kaip siūlo komisija savo pasiūlymą, vis dėlto, suprantame, pranešėjas išplės komisijos pasiūlymą, gana reikšmingai bus įtraukta ne tik tai prieiga prie informacijos, bet ir privalomas keitimasis tokia informacija ir tam prireiks daugiau laiko e, pasiekti ir, e, ir tokiu tokiu atveju mes esam pasirengę diskutuoti dėl ilgesnių terminų ir lauksime tolesnių diskusijų. Tai vėl, e, vėl žodis pranešėjai. Ačiū, pirmininkė, tikrai labai a, e, turtingos diskusijos įvyko ir a, kolegos a, išvelgia techninių aspektų šiame tekste, bet ir politinių, kaip panas Šamon sakė, iš tikrųjų mokesčių vien slėpimas ir visi tie dalykai, kuomet mėnesis po mėnesio vis aiškiai perspėjimo ženklai, bet e, koks tuomet tai yra Europos įvaizdis, tikrai toli jis nuo e, idealo, reikia pripažinti, aš, e, na, gal ne visuomet maloniai kalba apie komisiją, tačiau <laughs> štai šiuo atveju komisija imasi veiksmų, e, suprato e, šių klausimų e, politinę ir, ir, ir visokią kitokią svarbą. Komisaras atitinkamai ir apie kolega sakė, matome tikrą evoliuciją, tikrus pasikeitimus. E, vos prieš kelius metus neegzistavo jokių keitimus informacijos, dabar o, DAC 3 ir, ir, ir, ir 4 mes turime esminius pasikeitimus, DAC 5, pavyzdžiui, dėl naudos gavėjų informacija keičiamasi ir taip toliau. Veik, tas automatiškumas keitimosi informacija, aš noriu į EPP kolegas įtikinti, kad tikrai, va štai pavyzdžiui, imkime Vokietijos pavyzdį, e, jiem reikia informacijos apie piliečius, kurie, tarkim, gauna pinigų Luksemburgė ar Niderlanduose. Luksemburgas galbūt turi informaciją, Mm, per tos tekstus, kuriuos, dėl kurių mes balsavome, bet jie neprivalo perduoti, Luksemburgas nebūtinai privalo perduoti tos tekstus Vokietijai. Tačiau um, būtent norint, kad situacija realiai gerėtų, reikia, kad tas informacijos perdavimas būtų automatiškas. E, na, kol kas nepakankamai toli, nepakankamai greitai ta, ta, tie pasikeitimai vyksta. Mm, ir, ponia, kaip sakė žaliųjų kolegė, kaip judame, aš, na, 2017 siūlyčiau, ne 16 pabaigą, tiesiog, kad galėtumėm su valdžia, valdžios institucijomis dar pakalbėti. Na, skubėti yra gerai, bet na, visuome, ne visuomet tas pernelyg didelis skubėjimas yra gerai. Reikia realistiškai žiūrėti, aišku, reikia plačių užmojų, bet reikia realistiškai įvertinti, kas techniškai yra įmanoma įgyvendinti. Uh, būtent e, tokioje srityje, ką galima įgyvendinti. Tai e, tiem, kas, na, skeptiškai e, apie tai galvoja, aš manau, kad reikia siekti perėti prie automatiško keitimas informacija. Tekstas turi didelio, didelės svarbos, aišku, ir mes pasistengsime paprastais politiškais e, terminais perrašyti pakankamai technišką, sudėtingą tekstą. EPP kolegom, ką noriu pasakyti, na, aš nesitikiu, kad visiškai įtikinsiu pakeisius informaciją, bet e, pavyzdžiui, dėl keitimos informacija Na, yra, aišku, tradicinių e, pozicijų skirtumų, bet, man atrodo, šiuo atveju yra vieninga nuomonė, kad reikia kovoti su mokesčių slėpimu, mokesčių vengimu, e, mokesnių sukčiavimu, taigi reikia dirbti, siekti kompromisų ir aš labai tikiuosi, kad taip ir bus. Labai ačiū pranešėjai ir visiems šešėliams pranešėjams. Tvarkaraštis yra štai toks. Pakeitimų pateikimo terminas spalio 18 vidudienis. Mm, pakeitimus varstysime lapučio 9. Balsuosime lapkričio 10 komitete ir plenarnėje sesijoje, tai bus lapkričio antroje sesijoje svarstoma. Kitas klausimas yra numatytas 25, tai yra balsavimas, taigi galime padaryti 20 minučių pertrauką.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 see the orders of, uh, yes. of votes I have to do, not just not to be confused with the... Uh, yeah, the order. And I have close to me? Okay. Yeah, colleagues, we can pass to the vote. Kolegos, galime perėti prie balsavimo, bet visų pirma turiu padaryti skelbimą. Spalio ketvirtą dieną komisija patvirtino deleguotą reglamentą dėl EMIR dėl e, nebiržinių e, išvesinių priemonių e, maržų ir pasitarus su ekon koordinatoriais ir Emir pranešė Werner Langer pritarus po diskusijų su mūsų bičiuliais amerikiečiais dėl CFTC. E, Mm, buvo pastarta su ekon nariais rašytinė procedūra pagal 1.5.6 darbo tvarkos mm, taisyklių nuostatą. Teikiame rekomendaciją, rekomendacijos projektą dėl neprieštaravimo spalio plenarniai sesijai ir uh, rekomendacijos projektas dėl neprieštaravimo dėl informacijos. Ankstyvus neprieštaravimas yra reikalingas tam, kad būtų galima pasirūpinti, kad es laik, galėtų laikytis tarptautinių sustarimų ir leistų kitoms šalims laikytis, m, mm, sužinoti apie tokius tikrai gana sudėtingus reikalavimus pakankamai iš anksto. Taigi procedūra buvo baigta vakar vakare, nei vienos frakcijos atstovas neišsakė prieštaravimo tam ankstyvam pritarimui šiam e, dokumentui dokumentui. Taigi, sakyčiau, kad e, dabar jau gal, galima teikti, kad visas komitetas pateikė, pritarė tam ankstyvam pritarimui. Tai buvo rašinė procedūra ir dabar komitetų pirmininkos suėgiai bus galima pateikti pranešimą, pridedant taip pat ir tą dokumentą, kuris buvo išplatintas, kad būtų galima pateikti ankstyvą, nepritar... ankstyvą neprieštaravimą plenariniai sesijai spalio antroje plenarinėje sesijoje bus galima e, šį dokumentą pristatyti. Taigi, dabar periname prie balsavimo. Visų pirma, reikia pasitikrinti. Prašau balsuoti, tai yra bandomasis balsavimas. Still two colleagues to vote. Dar ne visi kolegos balsuoja balsavo vienu EPP nariu per daug, dar vienu EPP balsu per daug. Still one EPP too many, please. Dar vienu EPP per daug, prašau, pakaitiniu EPP. Dabar jau viskas gerai, galime baigti bandomai balsavimą. Ar Reikia priskaičiuoti dar vieną ECR balsuotoją be kortelės. Kiek ECR balsuotojų? yra. Gal galėtume tarpusavį susiskaičiuoti? So that's with him you are. Is the six. Okay, good. Šeši. Gerai. Mm, jis irgi ieško kortelės. Puiku. Tai pradedame nuo pono Stolajan pranešimo projekto dėl pasiūlymo priimti reglamentą, kad būtų galima sukurti sąjungos programą paremti specifinę veiklą finansinių ataskaitų audito srityje. Balsuosime dėl bloko pakeitimų 15, 16, 17, 3, 6 ir 13. Kas už? Kas prieš? Atmesta 18 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? susilaiko priimta. 19. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 20. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 21. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 22. Kas už, kas prieš. Pasitikrinkime dėl 22 elektroniškai. One EPP too many. Vienu EPP per daug. Balsuoti baigiame. Atmesta. 23 pakeitimas kas už, kas prieš. Susilaiko. Pasitikrinkime dėl 23. Vote is closed. Is at... Balsuoti baigiame. Patvirtinta. Antras pakeitimas kas už, kas prieš. Susilaiko atmesta. Ketvirtas kas už, kas prieš. Susilaiko atmesta. Penktas kas už, kas prieš. Susilaiko priimta. Septintas kas už, kas prieš. Susilaiko priimta. Aštuntas kas už, kas prieš. Susilaiko priimta. Devintas kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Dešimtas kas už, kas prieš. Pasitikrinkime dėl dešimto elektroniškai. Balsuoti baigėme atmestą. 11 kas už, kas prieš susilaiko priimta 12 kas už, kas prieš susilaiko priimta 14 kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Balsuojame dabar dėl viso teksto su pakeitimas. Pareiškimą norite padaryti, aš galvojau, kad prieš mm, diskusijas, bet, na, galvoju, kad kitų momentų galėtumėt pasakyti, bet gerai, prašau. The... Po diskusijų tarp visų šešėlių pranešėjų mes sutarėme pradėti trilogą tik po to, kai bus susitikimas ir įsipareigojimas iš komisaro Fragas dėl tam tikrų mūsų reikalavimų. Ačiū, pasižymime tai, tačiau Mes turime mm, turėti patvirtintą tekstą, taigi prašom balsuoti dėl teksto su pakeitimais, vardinis balsavimas. Vote is closed. Balsuoti baigiame. 47 už. Taip, plus 48 už, 2 prieš, 7 susilaikė, taigi Dabar balsuojame dėl teisėkūrinės rezoliucijos vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Vote is closed. Balsuoti baigiame. 48 plus 1, 2 prieš, 7 susilaikė. Dabar aš suprantu, kad prieš pradant dėrybas turime atsižvelgti į tą jūsų pareiškimą, kokia yra sąlyga norint pradėti trilogą tos pareiškimo pagrindų ir patvirtinto teksto pagrindų mes galime dabar balsuoti dėl sprendimo pradėti dėrybas. Prašom balsuoti elektroniškai. Vardinis balsavimas. For... Balsuoti baigiame 48 už 5 prieš 4 susilaikę, turime kvalifikuotą daugumą, patvirtiname, galime pradėti dėrybas. Sveikinu pranešėją. Dabar pereiname prie. move, uh, to, uh, our... Pereiname prie kito pranešimo. Pono Langen pranešimo projektas dėl galutinės PVM sistemos sukūrimo ir kovojimo su PVM sukčiavimu. 34 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 35. Kas už, kas prieš, susilaiko. Atmesta originalus tekstas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 36. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 37. Kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 38. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 40. Pakeitimas, kas už, 39 atkrito, originalus tekstas, man atrodo, taip pat. Tai 40 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 41 kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Originalus tekstas, kas už, kas prieš susilaiko. Priimta 42. Verčiam puslapį. Kas už, kas prieš susilaiko. Atmesta 43. Kas už, kas prieš Prašau aiškiai kelti rankas. Gerai, pasitikrinkime dėl 43 pakeitimo elektroniškai. Balsų tai baigėme patvirtinta. 44 pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko. Priimta. 45 kas už, kas prieš susilaiko. Priimta. Mm, su originaliu tekstu suderinami, ne? Tai 46 tada. Ir 47, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 48, 49, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime dėl 48 ir 49. Balsuoti baigiame. 50, atmesta 50, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 51 kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Pasitikrinkime dėl 51. Balsuoti baigėme. Atmesta. Originalus tekstas kas už, Kas prieš? Susilaiko priimta. 52. Kas už? Kas prieš? Susilaiko priimta. 53. Kas už? Kas prieš? Susilaiko atmesta. 54. Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkime dėl 54 elektroniškai. Atmesta. 55. Kas už? Kas prieš? Mm, pasitikrinkime dėl 55. Atrodo ta pati dauguma, bet atsar kitaip balsuoja. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 56. Kas už? Kas prieš susilaiko? Priimta. 58. Kas už? Kas prieš susilaiko priimta, 59 atkrenta. 62 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 63 kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 64 kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 65 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 66 kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 67 kas už, kas prieš susilaiko priimta. 68 kas už, kas prieš susilaiko priimta. 69 kas už, kas prieš susilaiko priimta. 71 kas už, kas prieš susilaiko priimtas 72 su žodiniu pakeitimu, kas už, kas prieš susilaiko priimta 73 kas už, kas prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl 73. Balsuoti baigiame. Atmestas 74. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 75. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 76. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 77. Kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 78. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 79. Kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 80 kas už, kas prieš susilaiko priimta. 81 kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 82 kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 83 kas už, kas prieš susilaiko priimta. 84 kas už kas prieš. E, pasitikrinkime dėl 84 elektroniškai. Balsuoti baigėme. Patvirtinta A kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko primta. 91 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 92 kas už, kas prieš, susilaiko primta. 93 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Originalus tekstas kas už, kas prieš, susilaiko primta. 94-95 kas už, kas prieš susilaiko. Primta 96 kas už, kas prieš susilaiko. Atmesta 97 kas už, kas prieš susilaiko. Primta. Dėl 97 pasitikrinkime elektroniškai. Atsiprašau, aš galvoju, kad EPP už. Balsuoti baigiame. Atmesta. 98. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Originalus tekstas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 102. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Atmestas šimtas ketvirtas. Ne, B kompromisas. Kas už, kas prieš susilaiko priimta. 113 kas už, kas prieš susilaiko priimta. B. Naujas kompromisas, dvi dalis. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš susilaiko priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš susilaiko priimta. C kompromisas, dvi dalis, pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaiko priimta, antroji dalis kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 131 pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko, atmesta. D kompromisas kas už, kas prieš susilaiko, priimta. 140 pakeitimas kas už, kas prieš atrodo patvirtinta, bet geriau pasitikrinkime, nematau aiškiai pakeltų rankų. Prašom balsuoti elektroniškai. Patvirtinta. E kompromisas keturios dalis. Pirmoji dalis kas už, kas prieš susilaiko priimta. Antroji dalis kas už, kas prieš. Pasitikrinkime dėl antrosios dalies elektroniškai. Patvirtinta. Trečioji dalis su žodiniu pakeitimu. Kas už, kas prieš. E, pasitikrinkime elektroniškai. Balsuoti baigiame. Patvirtinta ketvirtoji dalis ir žalių žodinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko primta. 150 kas už, kas prieš, susilaiko. Pasitikrinkime dėl 150. Balsuoti baigiame atmestą. 151 kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 153 kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 154 kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 156 kas už, kas prieš susilaiko atmesta, 157 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta, originalus tekstas kas už, kas prieš, susilaiko priimta, 158 kas už, kas prieš, susilaiko priimta 160, 161 ir 162 kas už, kas prieš, pasitikrinkime. Prašau balsuoti elektroniškai. Balsuoti baigiame, atmesta. 163 kas už, prieš susilaiko atmesta, originalus tekstas kas už, kas prieš. Man atrodo patvirtinta, bet gal pasitikrinkime geriau elektroniškai. Balsuoti baigiame. Patvirtinta 164-165 kartų, kas už kas prieš sulaiko priimta, 166 kas už kas prieš atmesta. F kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko priimta, 176 kas už kas prieš susilaiko atmesta. Mm, pasitikrinkime elektroniškai. Balsuoti baigiame. Atmesta 177 kas už. Prieš susilaiko primta. Alternatyvus G, G kompromisas, kas už, kas prieš sulaiko priimta. H kompromisas, kas už, kas prieš sulaiko priimta. 196 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko priimta. 197, kas už, kas prieš susilaiko priimta. HA naujas kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko priimta. 203 pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko priimta, 204 kas už, kas prieš susilaiko priimta, 205 kas už, kas prieš susilaiko atmesta, 206 kas už, kas prieš susilaiko atrodo atmesta, bet pasitikrinkime. Balsuoti. Baigėme atmestą vienu balsu. 207. Kas už? Kas prieš susilaiko atmesta? 208. Kas už? Kas prieš? Atrodo patvirtinta, bet pasitikrinkime dėl 208. Patvirtinta. 209 kas už, kas prieš, susilaiko. EPP dėl 209 už. Patvirtinta. 210 kas už, kas prieš, susilaiko. Priimta. 211 kas už, kas prieš, susilaiko. Atmesta. 212 kas už, kas prieš, susilaiko. Atmesta. originalus tekstas, ne, 213, kas už, kas prieš susilaiko priimta, 214, kas už, kas prieš susilaiko priimta, 215, kas už, kas prieš susilaiko priimta, 217, kas už, kas prieš susilaiko atmesta, 218, kas už, kas prieš susilaiko priimta, 219, kas už, kas prieš susilaiko priimta, 220 kas už, kas prieš, susilaiko priimta, 221 kas už, kas prieš, susilaiko priimta, 222 kas už, kas prieš, susilaiko priimta, 223 kas už, kas prieš, susilaiko priimta, 224 kas už, kas prieš, susilaiko priimta, 225 kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 228, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 231, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 232, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 233, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 234, 235, kas už, kas prieš, susilaiko priimta Atmesta. 236. Kas už? Kas prieš? Susilaiko priimta. 237. Kas už? 238. Atsiprašau. 239. Dabar pasitaiso pirmininkas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Kont 2, Ar galime kont 2 iki kont 10 balsuoti už visą bloką? Ne. Reikia konsensuso. Kont 2 už prieš susilaiko priimta, kont 3 už prieš susilaiko priimta, kont 4 už prieš susilaiko atmesta, kont 6 už prieš susilaiko priimta, kont 8 už prieš susilaiko priimta, kont 9 už prieš susilaiko. Priimta kont 10 už prieš susilaiko. Priimta kont 15 už prieš susilaiko. Atmesta. Kon 23 už prieš susilaiko. Priimta. Kon 24 už prieš susilaiko priimta, kont 25 už prieš susilaiko priimta, kont 26 už prieš susilaiko priimta, kont 29 už prieš susilaiko priimta, lybė 3 už prieš susilaiko priimta, lybė 5 už prieš susilaiko priimta, lybė 6 už prieš susilaiko priimta, lybė 7 už prieš susilaiko priimta nurodomosios dalys dėl visų blokų. Nuo pirmos nurodomosios dalies iki lybė 5 už prieš susilaiko priimta. Ketvirtas pakeitimas už prieš susilaiko priimta. Penktas pakeitimas už prieš susilaiko priimta. E, C. Ne, jūs buvote ne, ne už. Penktas pakeitimas pasitikrinkime elektroniškai. Balsuoti baigėme atmestą. Tuomet originalus tekstas. B. Konstatuojamosios dalies kas už, kas prieš Pasitikrinkime dėl originalaus teksto. Prašau balsuoti elektroniškai. Balsuoti baigėme patvirtinti. C konstatuojame dalis, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Šeštas pakeitimas už prieš susilaiko priimta. Septintas pakeitimas už prieš susilaiko atmesta. Originalus tekstas. Ne. Į kompromisas pirmoji dalis, kas už, kas prieš susilaiko priimta, antroji dalis, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime dėl į kompromiso antros dalies. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. Dvyliktas pakeitimas už prieš susilaiko priimta. Tryliktas pakeitimas už prieš susilaiko priimta. Keturioliktas pakeitimas už prieš susilaiko atmesta. Penkioliktas už prieš susilaiko priimta. Šešioliktas už prieš susilaiko priimta. Septynioliktas už prieš susilaiko priimta, 18 už prieš susilaiko priimta, 19 už prieš susilaiko priimta, 20 už prieš susilaiko priimta, J kompromisas dvi dalis, pirmoji dalis už prieš susilaiko priimta, antroji dalis už prieš susilaiko priimta. 28 pakeitimas už, prieš susilaiko atmesta, 29 už, prieš atmesta. Pasitikrinkime dėl 29. Keista dauguma gūja. Dar du nariai nebalsavo. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 29 tai buvo pakeitimas, taip. Tai dabar 30. Kas už, prieš, susilaiko. Priimta. Origin, originalus tekstas į konstatuojamosios dalies, kas už, kas prieš, susilaiko primta. 32 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko. E, pasitikrinkime dėl 32. Atmesta tai J konstatomosios dalies originalus tekstas kas už, kas prieš. E, kaip EVP balsuoja? Už. Nematau, Aldė. Pasitikrinkime dėl J konstatuojamosios dalies originalaus teksto. Dabar jau matau, panašu, kad mm, patvirtinta. Dar ne visi kolegos balsavo. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. Dar dėlybė nuo A iki D galime balsuoti, kas už kas prieš mm, susilaiko priimta. Ir dabar balsuojame dėl viso teksto su pakeitimais. Vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Paskui baigėme 47 už 5 prieš 5 susilaikė. Sveikiname pranešėją. Sant... Dabar periname prie Alfredo Santo pranešimo dėl uh, Europos ekonominės politikos koordinavimo semestro. Kompromisas AS. Už prieš susilaiko pritarta. A. Pritarta. B. Už prieš susilaiko patvirtintas. 72. Už prieš susilaiko patvirtinta. Kompromisas C. Už prieš susilaiko patvirtinta. CA. Už prieš susilaiko patvirtinta. E. Dalimis pirmoji dalis A už prieš susilaiko patvirtinta. Antra dalis už prieš susilaiko atmesta. I. Kompromisas už prieš susilaiko patvirtinta, 1-1-10 už prieš susilaiko atmesta, F už prieš susilaiko patvirtinta. G už prieš susilaiko patvirtinta. 146 už prieš susilaiko atmestas. H kompromisas už prieš susilaiko patvirtintas. 163 už prieš susilaiko atmestas. Į kompromisas už prieš susilaiko patvirtinta. 180 už prieš susilaiko atmesta. 85 už prieš susilaiko atmesta. 186 už prieš susilaiko atmestas, 188 už prieš susilaiko atmestas, 183 už prieš susilaiko atmestas, J kompromisas iš dviejų dalių, pirma dalis už prieš susilaiko patvirtintas, antra dalis už prieš susilaiko atmesta, patvirtinta, 198 e, už prieš susilaiko atmestas. K. Kompromisas iš dviejų dalių. Pirma dalis už prieš susilaiko patvirtinta. Antra dalis už prieš susilaiko patvirtinta. 214 už prieš susilaiko. Atmestas 221 už prieš susilaiko. Atmestas 22 už prieš susilaiko. Atmestas 223 už prieš susilaiko. Atmestas 224 už prieš susilaiko. Atmestas L kompromisas už prieš susilaiko. Patvirtintas 142 už prieš susilaiko. Atmestas M kompromisas už prieš susilaiko. Patvirtintas 253 už prieš susilaiko. Atmestas 257 už prieš susilaiko. Atmestas, atmestas 259 už prieš susilaiko, atmestas N kompromisas už prieš susilaiko, patvirtintas 273 už prieš susilaiko, atmestas 275 už prieš susilaiko, atmestas O kompromisas už prieš susilaiko, atmestas Patvirtintas 286. Už prieš susilaiko. Atmestas 288. Už prieš susilaiko. Atmestas P kompromisas iš dviejų dalių. Pirma dalis už prieš susilaiko. Patvirtinta antra dalis už prieš susilaiko. Pasitikrinkime elektroniškai, pradedame dėl antros dalies balsavimą. Atmesta. Vienu EPP per daug. Buvo vienu EPP per daug, bet šiaip ar taip atmesta. 303 už, prieš susilaiko atmesta. Q kompromisas už, prieš susilaiko patvirtinta. 2 317 už prieš susilaiko atmesta, 319 už prieš susilaiko atmestas, 320 už prieš susilaiko atmestas, 321 už prieš susilaiko atmestas, 326 už prieš susilaiko atmestas. turime balsuoti dėl antrašinės dalies. Patvirtinta. Antroji. Už prieš susilaiko patvirtinta. MPL 7, 7 pastraipa. Už prieš susilaiko atmesta. MPL 9 pastraipa. Už prieš susilaiko atmesta. Ampul 10 už prieš susilaiko atmesta. 11 ampul už prieš susilaiko patvirtinta. Paskutinis ampul paskutinis sakinys 12 paragrafe už prieš susilaiko patvirtinta. MP13 paragrafas už prieš susilaiko atmesta. MP17 už prieš susilaiko atmesta. MP21 paragrafas už prieš susilaiko atmesta. 29 paragrafas Ample už prieš susilaiko patvirtinta. Ample 30 paragrafas už prieš susilaiko atmesta. Ample 35 už prieš susilaiko atmesta. Ample 38 už prieš susilaiko atmesta. Atmesta MP39 už prieš susilaiko. Atmesta. MP40 už prieš susilaiko. Atmesta. MP42 už prieš susilaiko. Atmesta. Antraštinė dalis dėl e, vidinės rinkos, imko dalyje. Mes turime balsuoti už prieš susilaiko patvirtinta imko 2, už prieš susilaiko patvirtinta imko 3, už prieš susilaiko patvirtinta imko 10, už prieš susilaiko patvirtinta. Ar galime balsuoti už visą bloką iki 15? Ne. Imko 11 už prieš susilaiko patvirtinta, imko 12 už prieš Balsuokime dėl 12 imko, balsuokime elektroniškai, pradedame balsavimą. Baigiame. Atmesta. Nes buvo lygiosios. Imko 13 už, prieš susilaiko patvirtinta, imko 14 už, prieš susilaiko patvirtinta, imko 15 už, prieš susilaiko patvirtinta prieš. Pasitikrinkime dėl 15 imko. Pradedame balsuoti. Vienu EPV per daug. Baigiame balsavimą. Patvirtinta. Nauja antrašinė dalis, regioninė politika už, prieš susilaiko patvirtinta, regi tre, trečias paragrafas už, prieš susilaiko atmesta. Nauja antrašinė dalis kultūra. Atkrenta. Antrašinė dalis kultūra ir švietimas patvirtinta. Kult 6 už prieš Patikrinkime dėl šešto paragrafo kult. Pradedame balsavimą. Dar trys turėtų balsuoti. Baigiame. Atmesta. Kalt 7 už, prieš susilaiko atmesta. Kalt 10 už, prieš susilaiko atmesta kad 12 už prieš. EKR e yra už. 12. Balsuokime dėl 12. Kalt. Pradedame balsavimą. Baigiame lygiosios. Atmesta. Labai kontroversiška. Kal 17 už, prieš, susilaiko atmesta. Kal 18 už, prieš, susilaiko atmesta. Kal 20 už, prieš, susilaiko atmesta. Taigi atkrenta šio trašinė dalis. Kompromisas AM už, prieš, susilaiko atmesta patvirtinta. Septintas pakeitimas už prieš susilaiko atmesta. AN kompromisas už prieš susilaiko patvirtinta. AO kompromisas už prieš susilaiko patvirtintas. 24 už prieš susilaiko atmestas. 25 už prieš susilaiko atmestas. 27 už prieš susilaiko atmestas. AP kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. AQ kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. AR kas už, prieš susilaiko patvirtintas. 51 už, prieš susilaiko atmestas. 52 už, prieš susilaiko atmestas. 53 už, prieš susilaiko atmestas. 54 už, prieš susilaiko atmestas Atmestas 55 už prieš susilaiko. Atmestas 56 už prieš susilaiko. Atmestas pirmas pakeitimas už prieš susilaiko. Originalus tekstas e, už prieš susilaiko. Patirtas antras už prieš susilaiko. Atmestas originalus tekstas už prieš susilaiko susilaiko patvirtintas, trečias pakeitimas už prieš susilaiko atmestas, ketvirtas pakeitimas už prieš susilaiko atmestas. Balsuojame dėl pakeisto teksto, balsuojame vardiniu balsavimu, pradėme balsavimą. Baigiame balsavimą. 39 už, 14 prieš, 4 susilaikė, taigi sveikinu pranešėją. And now we move to Olle Lutfinson report on the green paper on retail financial services. Toliau dėl žaliosios knygos dėl finansinių, mažmeninių finansinių paslaugų. Ulės Ludviksono pranešimu. Norėčiau paskelbti, gal, kad dėl 239 bus balsuojama dalimis, kaip paprašė SND frakcija, dėl pirmosios um, dalies bus balsuojama dėl viso pakeitimo. Su žodžiu legislative ir dėl antros dalies be šito žodžio pirm, kompromisas ir dalis. Antra dalis, kas už prieš patvirtinta, imko 8, kas už prieš susilaikė atmesta, E kompromisas, kas už. Okay, good to know because it's not in my list, but split E in two parts. Yeah. E kompromisas keliame į dvi dalis. Nežinau, kokį sąrašą jūs turite, bet e, neaišku, kas čia mano sąraše, sako pirmininkas. Uh, Dėl praktinių priežasčių pasiremsiu SND sąrašo, tikiuosi, kad jis e, tapatus yra. E kompromisas, pirma dalis, kas už prieš sulaiko priimta, antra dalis, kas už prieš sulaiko priimta, F kompromisas, kas už prieš sulaiko priimta, Imko 5, kas už prieš susilaiko atmesta, Imko 7, kas už prieš susilaiko atmesta, Imko 13, kas už prieš susilaiko atmesta, G kompromisas. Pirmininkas prašo kito balsavimo sąrašo. Compromise G in two parts. G kompromisas iš dviejų dalių, kas už prieš susilaiko primta, antra dalis, kas už prieš susilaiko primta. 77 pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmesta. H kompromisas iš dviejų dalių, kas už prieš susilaiko primta, antra dalis, kas už prieš susilaiko primta į kompromisą su žodiniu pakeitimu, kas už prieš sulaiko priimta. G kompromisas. Jūs buvote prieš, atsiprašau, man pasirodė, kad už, pasitikrinkime elektroniškai, pradedame balsuoti. Atsišu, atsiprašau, pirmininkė, jūs automatiškai įtraukite pakeitimą žodžiu. Taip, e, jis e, yra balsavimo sąraše, bet dabar tikrinsimės elektroniškai, bet tai buvo paskelbta. Jeigu jūs norite prieštarauti iš karto, duokite ženklą, bet kokiu atveju pakeitimas su žodiniu pakeitimu. Balsuojame elektroniškai. Dar du kolegos turi balsuoti, Nen, nenorit balsuoti, baigiame balsuoti. Atmesta Turime balsuoti dėl kompromiso be pakeitimo žodžių, kas už prieš silaiko priimta. J kompromisas, kas už prieš susilaiko priimta. Pakeitimas 113, kas už prieš susilaiko priimta. 117, kas už prieš susilaiko priimta. K kompromisas iš dviejų dalių, dėl pirmos dalies, kas už prieš susilaiko priimta. Antros dalies, kas už prieš susilaiko priimta. 128 pakeitimas, kas už prieš susilaiko priimta. 129 pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmesta. 131, kas už prieš susilaiko atmesta. 132, kas už prieš susilaiko atmesta. 133. Kas už? Prieš. Pasitikrinkime dėl 133. Pradedame balsuoti. Baigime balsuoti. Priimta 135. Kas už? prieš silaiko primta, 136 kas už prieš silaiko atmesta, 139 kas už prieš už, 139 jūs prieš. Pasitikrinkime dėl 139. Šiandien dirbame kažkaip nesinchronizuotai, sako pirmininkas. Baigiame balsuoti. Atmesta dviem, dviejų balsų persvara. Imko 11 pakeitimas, kas už prieš. Imko 11 pakeitimas, balsuojame elektroniškai. Vote is closed. Baigiame balsuoti Priimta L kompromisas iš trijų dalių dėl pirmos dalies, kas už. Prieš silaiko priimta dėl antros dalies, kas už. Prieš pasitikrinkime dėl e, antros dalies elektroniškai, pradame balsuoti. Vote is closed. Baigiame balsuoti priimta vieno balso persvara. Trečia dalis, kas už, prieš, silaiko, atmesta. 153 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta, 154 pakeitimas, kas už prieš susilaiko primta, 155 už prieš susilaiko primta, 156 kas už prieš susilaiko primta, bet pasitikrinkime dėl 156 pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Primta. 157 kas už, prieš, silaiko atmesta. 158 kas už, prieš, Silaiko atmesta. 159. Kas už prieš. Silaiko atmesta. Dėl pradinio teksto. Kas už. Dėl EPP pradinio teksto. Kas už prieš. Silaiko primta. 160. Kas už prieš. Silaiko primta. 161 Atsiprašau, visgi buvo atmesta, aš suklydau, sako pirmininkas, atmesta iš tiesų 161, kas už prieš sulaiko, atmesta 162, kas už prieš sulaiko, atmesta 163, kas už prieš sulaiko, primta 164, kas už prieš sulaiko, atmesta M kompromisas, kas už, atsiprašau, iš dviejų dalių, dėl pirmos dalies, kas už prieš susilaiko primta, dėl antros dalies, kas už prieš susilaiko primta. N kompromisas iš trijų dalių, dėl pirmos dalies. Dėl pirmos dalies. Sakote, kad keturios dalis yra? sako pirmininkas. No, it's part one, the text without these words and without these words. So the first part. Taigi dėl pirmos um, dalies. Uh, pirmoji daly dviejose vietose išbraukta, uh, bet dėl pirmos dalies dabar kas už prieš laiko primta, dėl antros dalies kas už prieš laiko atmesta. Uh, Dėl trečios dalies, kas už, prieš, atrodo priimta, bet pasitikrinkime elektroniškai, balsuojame dėl trečios dalies. Vote is closed. Baigiame balsuoti lygiosios, reiškia atmesta 179 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 187, kas už, prieš. Pasitikrinkime dėl 187, pradėjome balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta 189, kas už, prieš susilaiko 189. Tikrinamės elektroniškai, balsuojame. Baigiam balsuoti. Atmesta vieno balso persvara. 191, kas už prieš susilaiko. Atmesta. O kompromisas su žodiniu pakeitimu, kas už prieš sulaiko priimta. 199 pakeitimas, kas už prieš sulaiko atmesta. Pasitikrinkime elektroniškai. A, visgi EPP už, atsiprašau. Tikrinamės dėl 199, balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. P. Kompromisas kas už. Prieš susilaiko priimta. Q. Kompromisas kas už. Prieš susilaiko priimta. Du šimtai keturiasdešimt ketvirtas pakeitimas CP Vienas atitinkama dalis, kas už prieš susilaiko priimta, imko 18, kas už prieš susilaiko atmesta, imko 21, kas už prieš susilaiko atmesta, ir kompromisas, kas už prieš susilaiko priimta. Pakeitimas 2.0, kas už prieš pasitikrinkime dėl 2.0 balsuojame. Baigėme balsuoti. Priimta S kompromisas, kas už, prieš, sulaiko priimta. 2.2.1 tai atitinka antrą dalį, kas už prieš patvirtinta, 29, kas už prieš sulaiko atmesta, 230, kas už prieš susilaiko priimta. Tai kompromisas iš dviejų dalių, dėl pirmos dalies, kas už prieš susilaiko priimta, antra dalis, kas už prieš susilaiko priimta. Du, trys, penki, kas už prieš Pasitikrinkime dėl 235. Vote is closed. Baigiame balsuoti. Atmesta 236, kas už, prieš susilaiko. Atmesta 237, kas už, prieš susilaiko. Priimta 238, kas už, prieš Pasitikrinkime dėl 238, pradėjome balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. 103. Visgi atkrenta, sako pirmkas, 239 iš dviejų dalių. Pirma dalis be žodžio legislative, kas už prieš susilaiko priimta, dėl antros dalies, kas už prieš susilaiko atmesta. 240. Kas už prieš pasitikrinkime dėl 240, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti atmesta. 271, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Visgi pasitikrinkime elektroniškai. Turime pakartoti balsavimą. Dar kartą pradedame balsuoti. Kartuojame balsavimą dėl 271. Balsuojame. Dar trys kolegos nebalsavo. Jie nenori balsuoti, baigiame balsuoti. Priimta 134, kas už. Visgi jis atkrinta 241, kas už. Prieš. Silaiko. Atrodo, kad atmesta, bet pasitikrinkime, balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 242, kas už. Prieš silaiko priimta. 246, kas už. Prieš silaiko atmesta. 247, kas už. Prieš susilaiko atmesta. 248, kas už. Prieš susilaiko atmesta. 249, kas už. Prieš susilaiko atmesta. Dėl pradinio teksto antros antraštės, kas už prieš patvirtinta, U kompromisas iš dviejų dalių, kas už prieš silaiko priimta, dėl antros dalies, kas už prieš Sikrinkime dėl antros dalies elektroniškai, pradėjome balsuoti. Baigėme balsuoti. Atmesta. 2, 5, 4 CP1, kas už, prieš sulaiko atmesta, 259, kas už, prieš sulaiko atmesta, 260, kas už, prieš. Pasitikrinkime dėl 260, balsuojame. Baigiame balsuoti atmesta 261, kas už, prieš, silaiko atmesta, imko 24, kas už, prieš, silaiko atmesta, imko 25, kas už, prieš, pasitikrinkime dėl imko 25, balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. D. Kompromisas iš dviejų dalių dėl pirmos dalies, kas už, prieš. Pasitikrinkime elektroniškai, pradėjome balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta dėl antros dalies, kas už prieš susilaiko priimta. 270 pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmesta, 274, kas už prieš susilaiko atmesta, imko 23, kas už prieš susilaiko priimta, imko 26, kas už prieš susilaiko priimta, imko 27, kas už prieš susilaiko priimta. A kompromisas, pirma dalis, kas už prieš silaiko priimta, antra dalis, kas už prieš silaiko priimta. B kompromisas iš dviejų dalių su žodiniu pakeitimu. Pirma balsuojama dėl žodinio pakeitimo. Yra dėl pirmos dalies su žodiniu pakeitimu, kas už prieš silaiko priimta. Dėl antros dalies, kas už prieš silaiko priimta. C kompromisas iš dviejų dalių. Dėl pirmos dalies, kas už prieš susilaiko primta, dėl antros dalies, kas už prieš susilaiko primta. 36 pakeitimas, kas už prieš susilaiko primta. 37, kas už prieš EPP prieš. Gerai. Man atrodo, kad 37 patvirtintas, bet pasitikrinkime, kad būtumėm visiškai tikri. Baigiame balsuoti. Priimta. Taip. 38 kas už prieš susilaiko priimta. 40 kas už prieš susilaiko atmesta. 42 kas už prieš susilaiko atmesta. 43 prieš susilaiko atmesta nurodomosios dalės. Imame bloką nuo pirmos iki septintos, kas už prieš patvirtinta. Pirmas pakeitimas, kas už prieš silaiko priimta, bet pasitikrinkime. Baigėme balsuoti. Tai patvirtinta. Pirminio teksto nurodomasios dalės nuo 8 iki 17 už prieš patvirtinta. Antras pakeitimas, kas už prieš sulaiko, pasitikrinkime, pradėjome balsuoti. Vote is closed. Baigėme balsuoti atmestą. Trečias pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Pradinio teksto 18 nurodomoji dalis, kas už, prieš, susilaiko primta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko primta. Pradinio teksto 19 nurodomoji dalis, kas už, prieš, susilaiko primta. 20 nerandomoji dalis iš pradinio teksto, kas už prieš susilaiko primta. Balsuojame e, dėl viso teksto su pakeitimais, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Peace. Baigiame balsuoti. 47 už, 7 prieš, 3 susilaikė, sveikinimai pranešėjui. Einame toliau prie pono Tremosos pranešimo dėl PCB metinės ataskaitos. Okay. Compromise A in... A kompromisas. Ready? Okay. Compromise A in favor. A kompromisas. Aš už, prieš, laikė priimtas, 72 pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta, 73 už, prieš, susilaiko, atmesta, 74 už, prieš, pasitikrinkime. atmesta. 75 už, prieš, susilaiko primtas. 76 už, prieš, susilaiko atmestas. 77 už, prieš, susilaiko atmesta. B kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 81 už, prieš, susilaiko atmesta atmesta 87 už prieš susilaiko, atmesta 88 už, prieš. Pasitikrinkime dėl 88. Patvirtinti 90 už, prieš, susilaiko. Priimta 91 už, prieš, susilaiko, priimta. C kompromisas su žodiniu pakeitimu. Už, prieš, susilaiko, atmesta. Tada balsavimas dalimis. Dvi dalis, taip. Pirmoji dalis kas už. Balsuojame dėl pirmosios dalies be žodinio pakeitimo, o tada antroji dalis. Pirma dalis kas už, prieš susilaiko primta, antroji dalis už, prieš susilaiko priimta. 102 už. Dar dalimis, tume pačiame. Da. Antras dalimis, tai iš esmės čia keturios dalis. Antrą dalį dar dalimis e, balsuojame. Tas pats kompromisas pirmoji dalis už prieš susilaiko primta, antroji dalis už prieš susilaiko primta. 102 už prieš susilaiko atmesta. Pasikryti gerai, Balsuoti baigėme atmestą. 103 už, prieš, susilaiko atmestą. 106 už, prieš, susilaiko atmestą. 107 už, prieš, susilaiko atmestą. 108 dvi dalis. Pirma dalis už, prieš, Pastikriname dėl pirmos dalies. Atmesta antroji dalis. Už. Prieš. Susilaikom. Pasitikrinkime dėl antros dalies. turi būti atvirkštinė tvarka, negalime balsuoti dėl antros dalis. 109 už, prieš, susilaiko, atmesta. D kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko primta. E kompromisas už, prieš, susilaiko primta. 121 už, prieš susilaiko atmesta, F kompromisas už, prieš susilaiko priimta, 129 už, prieš, pasitikriname dėl 129. Atmesta G kompromisas už prieš susilaiko primta, 143 už prieš susilaiko primta pasitikrinti. 143. Balsuoti baigiame. H kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 148 už. Guja? 148 už prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl 148. Lygiosios atmesta. Į kompromisas. Du kartus dalimis po dvi dalis ta pati istorija visas tekstas. Be tos dalies už, prieš, susilaiko. Priimta. Dabar dėl antros dalies galime balsuoti. Už, prieš, susilaiko, atmesta. Antras balsavimas dalimis už, prieš, susilaiko priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko, atmesta. J kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 167 už, prieš, susilaiko, atmesta. Norite pasitikrinti? Pasitikrinkime dėl 167. Atmesta. 168 už. Prieš Pasitikrinkime dėl 168. Atmesta. 169. Kas už? Kas prieš? Mm, nematau guoja. E. Tai turime balsuoti. Nes gali būti vėl lygiosios. Ne, dabar jūs už. Tai priimta. Ne, turime pasitikrinti ir matysime. Nebijokite, yra elektroninis balsavimas ir aš žinau, Ali už. Ta, ne, kam spėlioti, prognozuoti, kas pakeis rezultatą. Baigta. Patvirtinta. 170 kas už. Prieš sulaiko atmesta. K kompromisas už, prieš susilaiko priimta. L kompromisas su žodiniu pakeitimu. Kas už? Prieš. Pasitikrinti gerai. Patvirtinta 179 kas už, kas prieš, susilaiko. Priimta 180 kas už, kas prieš, susilaiko. Priimta 181 kas už, kas prieš, susilaiko. Priimta 182 kas už, kas prieš, susilaiko. Atmesta 183 kas už, kas prieš, susilaiko. Atmesta M kompromisas, dvi dalis, pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaiko priimta, antroji dalis už, prieš, susilaiko priimta. 191 kas už. Alde. Prieš susilaiko atmesta 192 už prieš atmesta N kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko. Priimta 196 kas už, prieš. Pasitikrinkime dėl 196. Patvirtinta yra naujas O kompromisas, bet žalieji prašo ir vėl taip pat balsuoti dėl seno. A, aš tuoj paaiškinsiu. Kaip pranešės galvoju, kad reikia balsuoti dėl naujo. E, tai gerai, jeigu jie sutiks, bet frakcija prašė. Ne, mes apie tai kalbėjome iki vakar su APP e ir socialistais ir Aldė ir sutarėme, kad bus naujas bet niekas netrukdo frakcijai teikti žodinio pakeitimą. Man atrodo, mes galime balsuoti dėl seno pirmą. Taip, bet jeigu yra naujas kompromisnis dabar, tai jis dabar pakeičia. Tai yra labai panašus tekstas, o tie teikia žodinį pakeitimą, jie turi teisę tą padaryti, jūs turite teisę tam prieštarauti. Jeigu jūs norite prieštarauti, prieštaraukite. Aš prieštarauju. Yra naujas kompromisas ir mes turime balsuoti dėl naujo kompromiso, kadangi yra naujas kompromisas. Jis pakeičia seną. Gerai, tokia yra galimybė, jūs galite prieštarauti žodiniam pakeitimui. Aš prieštarauju žodiniam pakeitimui. Man reikia keturių uh, rankų prieštaravimui. Ne problema, bet kas turi teisę pateikti žodinį pakeitimą, jūs turite teisę prieštarauti, tai yra atitinkami saugikliai, bet tai nereiškia, kad kažkuri frakcija turi teisę užkirsti kelią kitai frakcijai pasinaudoti taisyklėmis. Tiesiog yra saugiklis, galimybė prieštarauti, bet tai netrukdo kažkam žodinį pakeitimą teikti. Taigi, žodinis pakeitimas yra atmestas, kadangi buvo prieštaraujančių. Taigi, dabar balsuojame dėl naujo, o kompromiso, kas už, kas prieš susilaiko priimta. Dabar 206 už prieš susilaiko atmesta. 208 už prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl 208. Balsuoti baigėme atmestą. 209 už. Prieš susilaiko atmestą. 211 už. 212 e, už prieš susilaiko atmestą. Dėl 212 pasitikrinkime. Balsuoti baigiame. Atmesta. Mm, kuris čia buvo? 212. Dabar 213. Kas už? Prieš? Pasitikrinkime. Vote is closed. Is rejected. 214 in favor. Atmesta. 14 už, prieš susilaiko atmesta. Pasitikrinkime dėl 214 elektroniškai. 214. Yra paprašyta, buvo paprašyta pasitikrinti elektroniškai. Baigiame balsavimą atmestą. P kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. Q su žodiniu pakeitimu, e, žaliųjų pakeitimu, kas už. Kokia esanti pozicija, jūs esate prieš keturi asmenys. Noriu pamatyti juos. Atmesta. Q yra be žodinio pakeitimo. Kas už, prieš, susilaiko e, patvirtinta. Du šimtai trisdešimtas kas už. Prieš. Susil... Eka ir yra už ar prieš. Susilaiko. Susilaiko. Pasitikrinkime dėl 230 elektroniškai. Baigiame. Atmesta. 231 už. Prieš. Susilaiko atmestas. 232 už. Prieš. Susilaiko atmestas. Pasitikrinkime elektroniškai. Dėl 232. Baigiame balsavimą. Atmesta. 233 už. Prieš susilaiko. Atmesta. 234. Kas už? Prieš susilaiko patvirtinta. 235 už. Prieš susilaiko atmesta, 236 už prieš susilaiko atmesta, 237 už prieš susilaiko atmesta, 238 už prieš susilaiko atmesta, 239 už prieš susilaiko atmesta, 240 už prieš susilaiko atmesta, 241 už prieš susilaiko atmesta, 242 už prieš susilaiko patvirtinta, 243 už, prieš susilaiko patvirtinta, 244 už, prieš susilaiko atmesta, 245 už, prieš susilaiko atmesta, 246 už, prieš susilaiko atmesta, 247 už, prieš susilaiko Atmesta. 248 už prieš. Už prieš susilaiko. Atmesta. 249 už prieš susilaiko. Atmesta 250 už prieš susilaiko. Patvirtinta 251 už prieš Pasitikrinkime elektroniškai dėl 251. Baigiame. Atmesta. 252 už. Prieš susilaiko. Atmesta. 253 už. Prieš susilaiko. Atmesta. 254 už. Prieš susilaiko. Atmesta. 255 už prieš susilaiko atmesta, 256 už prieš susilaiko atmesta, 257 už prieš. Pasitikrinkime dėl 257, pradedame balsavimą. Baigime balsavimą patvirtintam. 258 už prieš susilaiko pritarta, 259 už, prieš susilaiko atmesta, 260. 259 pasitikrinkime elektroniškai, pradedame balsavimą. Atmesta 260 už, prieš susilaiko. Atmesta 261 už, prieš susilaiko. Atmesta 262 už prieš susilaiko. Atmesta 263 už prieš susilaiko. Atmesta 264 už prieš susilaiko. Atmesta 265 už prieš susilaiko. Atmesta 266 už prieš susilaiko atmesta, 267 už prieš susilaiko atmesta, 268 už prieš susilaiko atmesta, 269 už prieš susilaiko atmesta. Uh, citation 1, uh, originalus tekstas, uh, antra dalis patvirtinta, Tre, antras pakeitimas už prieš susilaikė mm, atmesta. Trečias už. Pasitikrinkime dėl trečio pakeitimo. Baigiame balsamą, lygiosius tai atmesta. Originalus tekstas už prieš susilaiko patvirtinta. Ketvirta nurodoma dalis už prieš patvirtinta. Penkta originalus tekstas patvirtinta. R kompromisas už prieš susilaiko patvirtinta. S kompromisas už prieš susilaiko pritarta. Aštuntas už prieš susilaiko pritarta. C kompromisas už. Atsiprašau. Devintas pakeitimas už, prieš susilaiko pritarta. Priešas už, prieš susilaiko pritarta. U kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. V kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. 21 už, prieš susilaiko atmesta. W iš dviejų dalių. Pirma dalis už, prieš susilaiko pritarta pritarta, antra dalis už, prieš susilaiko patvirtinta, 26 už, prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl 26. Elektroniškai pradedame balsavimą. Baigiame. Atmesta 27 už, prieš susilaiko. Atmesta 28 už, prieš susilaiko atmesta. X kompromisas už prieš susilaiko pritarta. Į ilgoji patvirtinta 40. Pasitikrinkime dėl 40. Pradedame balsavimą. Baigiame atmesta. Z kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. AA kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. 47 už, prieš susilaiko atmesta. 48 už, prieš. Pasitikrinkime dėl 48 elektroniškai. Pradedame balsavimą. Baigiame. Atmesta vienu balsu. AB kompromisas už, prieš susilaiko pritarta, 51 už, prieš susilaiko pritarta, 52 už, prieš susilaiko atmesta, 54 už prieš susilaiko atmestas, 55 už prieš susilaiko atmesta, 56 už prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl 56 elektroniškai, pradedame. Baigiame balsavimą. Atmestas 57 už, prieš susilaiko pritarta, 58 už, prieš susilaiko pritarta, 59 už, prieš susilaiko pritarta. Dėl pakeisto teksto balsavimas, e, vardinis balsavimas, pradame balsuoti. Baigiame. 36 už 7 prieš 12 susilaikė sveikinu pranešėją. Taigi mes baigiame šią intensyvę balsavimo sesiją. Dėkuoju Jums visiems. Kitas posėdis lapkričio 9 dieną, trečiadienį 9 valandą. E, visą dieną trunka tas posėdis ir kitą dieną tas posėdis tęsis ryte. Dėkuoju, posėdis baigtas.